Uh, dear friends. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradėkime uh, antrąją dalį uh, mūsų pranešimo svarstymą. Džiao Ferreiros pranešimas mm, Europos regionų mm, regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas. Įtre komiteto nuomonė po pertraukos. Pirmiausia, balsuom dėl dviejų. 235, 236. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Atmesta. Mėly kolegos, kas vyksta? Na, nesažininga, kadangi buvo visiškai aiškiai atmesta. Dieve mano, na gerai dar kartą. 2 pakeitimai 235, 236. Pradedame balsuoti. O dabar baigiame. Pritarta. Visiškai skirtingas rezultatas. Ką jūs darot, mėly kolegos? 284 pakeitimas, antroji dalis. 284 antroji dalis, kas už? Prieš? susilaikė. Patikrinkime, nes nesutarėm su klausu. Stabdau balsavimą. Atmesta. Jūs teisus. Sveikinu. 284. Trečioji dalis kas už? Prieš susilaikė, tokia pat dauguma atmesta. 239 už, prieš, susilaikė. Patikrinkim. Baigiame balsuoti. Atmesta. 242 už prieš, susilaikė, patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta taip pat. 246 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 246. 249 už, prieš, susilaikė, pritarta. 287, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkim. 287, antroji dalis. 287, trečioji dalis. visi balsavo. Baigėme balsuoti. Atmesta. 287, ketvirtoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 252, kas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 252. 252. Baigiame balsuoti. Atmesta. 287, septintoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 254, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 255 257, kas už, prieš. Patikrinkime. Balsuojate skirtingai negu prieš kelias minutės. Baikime balsuoti. Atmesta šį kartą. 268, 260, kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 263, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 250, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 251, už, prieš, susilaikė. Patikrinkim. 251. Baigiame balsuoti. Atmesta. 287. Penktoji dalis, kas už. Prieš. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta 287, šeštoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 288, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 266 už, prieš, Na, pasitikrinkime. 266. Baigiame balsuoti. Pritarta. 288, trečioji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 289, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 267 už, prieš, susilaikė, atmesta. 289, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 290, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 269 kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime, 269. Baigime balsuoti. Atmesta. 272, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. Neaišku. Baigime balsuoti. Atmesta. 275, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 278, kas už? prieš, susilaikė, atmesta, 291, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, taip pat atmesta, 279, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 291, trečioji dalis, kas už, prieš, prieš. Reiktų patikrinti 291, trečias, trečioji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, vienas, vienas, vienas už, prieš, susilaikė, atmesta, 69 už, prieš, susilaikė, pritarta, 70 už, prieš, mhm. susilaikė, pritarta, 71 kas už, prieš, pasitikrinkime, 71. Balsuoti baigiame. Pritarta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 74. Pirma dalis. Kas už? Sus, prieš susilaikė pritarta. 74. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 75, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, patikrinkim. 75. Baigime balsuoti. Atmesta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkim. Tikriname 76. Baigiame balsuoti. Atmesta. 77. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. Penktas D, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 78, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, patikrinkim. Tikriname 80 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Pritarta. 81 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 82 kas už. Prieš susilaikė, pritarta. 83 už, prieš, susilaikė, pritarta. 9 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 85 už, prieš, susilaikė, pritarta. 84 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. 84. Baigime balsuoti. Atmesta. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 10. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 11. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 87 už, prieš, susilaikė, atmesta. 88 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 89. Baigime balsuoti. Atmesta. 90 už. Prieš susilaikė pritarta. 91 D. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 93 už. Prieš susilaikė pritarta. 94 už. Prieš susilaikė Tikrinkime. 94. Baigime balsuoti. Atmesta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 9. 96, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 97 už, prieš, susilaikė pritarta, 98 už, prieš, patikrinkime, 98, baigime balsuoti. Atmesta 99 už prieš susilaikė, pritarta. 13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 101, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 102, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 102. Baigime balsuoti. Atmesta. 16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 103. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 17. Už. Norit pasitikrinti? 17. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 18. Už prieš, susilaikė, atmesta. Būtų 104, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Patikrinkime, gerai. Galim prabust. 104. Baigiame balsuoti. Atmesta. 105. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 106. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 107. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Už. Prieš susilaikė, atmesta, 20 už, prieš, susilaikė, atmesta, 21 už, prieš, susilaikė, atmesta, 109 už, prieš, susilaikė, pritarta, 110 už, prieš, susilaikė, atmesta, 108 už, prieš, susilaikė, atmesta. 58-58 pakitimas, atsiminate? Prieš keletą valandų kalbėjome, kas už, prieš, patikrinkime, ypatingas pakeitimas, patikrinkime, baigime balsuoti, atmesta ir galutinis balsavimas dėl visų pakeitimų vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Vienu EPP nariu yra per daug. Dabar gerai. Na, apskritai yra atmesta. Turime rezultatą. O dabar perime, perikime prie kito klausimo, prie kito balsavimo. Pranešėjas yra Federley. Veiklos susijusios su aukščiausio lygio domenų vardu EU įgyvendinimas ir šio domeno vaikimas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas, už, prieš, susilaikė pritarta pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Polarupiko pas mus nėra, tai nieks nesiūlo vardinio balsavimo. Vienuoliktas kompromisas prieš susilaikė pritarta, 12 už prieš susilaikė pritarta, 13 už prieš susilaikė pritarta, 14 už prieš susilaikė pritarta, 29 kas už prieš susilaikė atmesta, 33 už prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas dėl pranešimo projektų su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Ačiū. Didelė parama. Sveikiname pranešėją. E, mėly bičiuliai, sveikiname pranešėją. O dabar, mėly bičiuliai, dar vienas balsavimas irgi vardinis balsavimas. Mėly bičiuliai, dar ne balsavimo pabaiga. Pone Federli, dabar dar svarbiau, kadangi yra balsavimas dėl tarp institucinių bals... dėrybų pradžios ir dėl jo reikia balsuoti, pradedame balsavimą. Tarp institucinės dėrybos. Baigiame balsuoti. Sveikiname, ponė Federliai. Puiku, dabar jūs jau galit būti patenkintas. reglamentas dėl e, verslo klientams teikimų interneto tarpininkavimo paslaugų sažiningumo ir skaidrumo didinimas. Čia kalbame apie platformas, tarpininkavimo paslaugos. Ponė Anna Zaborska yra nuomonės referentė. Palo Rubiko su mumis nėra, taigi prie darbo. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė pritarta. Niekas nebalsuoja. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 347, 347, kas už? Prieš. Patikrinkime. 347. Baikime balsuoti. Atmesta. 348, kas už? Prieš. Susilaikė, patikrinkime. 348. Na, balsavimo malonumas. Baigiame. Atmesta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 353, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 488 už, prieš, susilaikė pritarta. 49 už, prieš, susilaikė pritarta. 50 už, prieš, patikrinkime, 50. Baigiame balsuoti. Atmesta, 51 už, prieš, susilaikė, atmesta, 52 už, prieš, susilaikė, atmesta, 53 už, prieš, susilaikė. Tokia pat dauguma atmesta, 54 už, pe, prieš susilaikė atmesta. Pirmas, 55, 56. Balsuojame kartu. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 62, kas už? Prieš. Patikrinkime. Uh. Okay, okay. It's open, still open. You've got... Dar galime balsuoti? 54 kolegos balsuoja, ne 67 kaip visą laiką. Taigi nelabai didelis skaičius. Baigime balsuoti. Atmesta. 65 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 131 už prieš, susilaikė, pritarta. 112, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 129, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. O dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, tai šios dienos paskutinis balsavimas. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Sveikiname, ponė nuomonės referente, sėkmės jums visiems, o dabar tęsime e, į trikomiteto posėdį, norėjau informuoti, taigi galit su mumis pasilikti visi. Prego. Madame Nibler è là, oui. Cari colleghi, prego, possiamo continuare. Mėly kolegos, reikia tęsti darbą. Na, mes kai kur nėra, bet siūlyčiau pradėti darbą. Grįžtame prie savo darbotvarkės ir Dabar mm, visapusiška Europos mm, pramonės politika dirbtinio intelekto e, srityje. Kolegos, norėčiau Jums pristatyti naujienas. Iki šiol vyko trejos trišalės darybos. E, viskas neblogai sekėsi, ketvirtos vyks kitą savaitę ir pasižiūrėsime, ar mums pavyks viską išspręsti. Jeigu ne, tuomet gruodžio mėnesį galėsime dar susitikti. Yra du svarbus elementai. Tai yra e, unisos stiprinimas. E, mums iš tiesų pavyko nemažai pasiekti dėl uh, kompetencijų agentūros, dėl e, santykių su nacionalinėmis institucijomis ir kitas dalykas yra sertifikavimas. Mes e, dirbame toliau, skiriasi nuomonės tarp valstybių narių ir e, taip pat parlamento dėl bendradarbiavimo užduočių pasidalymo ir Mes kitą savaitę e, dirbsime toliau, kad galėtume pristatyti savo mintis. Tačiau dabar kamolys yra valstybių narių rankose ir turėsime pasižiūrėti, ar galėsime suderinti pozicijas. Ir tikiuosi, kad pirmininkaujant Austrijai mums pavyks dar šiais metais e, baigti šį klausimą nagrinėti, bent jau toks e, yra mūsų tikslas bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Valstybės narės turi atlikti savo darbus ir UNISA turėtų būti tvirta agentūra, tikra ES agentūra, kuri nepriklausytų nuo valstybių narių ir e, tokie klausimai nagrinėjami yra trišalėse darybose. Norėčiau padėkoti e, E, šešėlėms pranešėjams, ponui Makalisteriui ir kitiems. Mes iš tikrųjų e, turime gerų argumentų, gerai dirbome kartu ir galėjome apginti mūsų komiteto daugumos poziciją. Esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus, jeigu turėsite. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Telička. Ar ką nors norite pasakyti? Norėčiau pasakyti, kad galiu tik tai išreikšti pritarimą pranešėjai. Dabar kamuolys yra kitoje aikštelės pusėje. Ir man atrodo, kad viską mes darome teisingai. Tik tai reikės pasižiūrėti, ar taryba yra pasirengusi dabar uh, E, pasigilinti yra kokios judėjimo e, laisvės, bet daugiau nieko negaliu pasakyti, visiškai pritariu pranešėjai. Se non ci sono altri interventi, come credo, non vedo nessuno. Jeigu niekas nenori pasakyti, tuomet galime jau laikyti šį klausimą išnagrinėtą. Ir tikiuosi, kad mes e, galėsime sėkmingai baigti šį klausimą. Kitas klausimas, e, pranešimas, kurį rengė Ashley Fox, Europos pramonės politika robotikos ir e, dirbtinio intelekto srityje. Dėkoju, pirmininkė. Dirbtinis intelektas ir robotika yra labai svarbus klausimai mūsų šalims ir taps vis aktualesnė jie per ateinančius metus. Europos parlamentas turėtų išsakyti savo nuomonę ir laiku tą padaryti, reikėtų tą nuomonę suformuluoti svariai. Reikia pasakyti, kad sekretoriatas pateikė kovo mėnesį pirmąjį pasiūlymą Taip, man atrodo, buvo. Ir parlamentas paskui šešis mėnesius ginčijosi dėl to, kurie komitetai e, turi turėti kurias e, pranešimo dalis. Taigi, tik tai spalio mėnesį buvo priskirtas šis pranešimas mums rengti, dėl to laiko liko labai nedaug visiems septyniems komitetams e, paruošti ką nors prasmingo. Aš norėčiau paraginti. E, E, pristatyti nariams e, Prancūzijos e, nacionalinės asamblėjos Bundestago ir Lordų rūmų nuomonės dėl, tiksliau ataskaitas dėl dirbtinio intelekto. Pavyzdžiui, Lordų rūmų ataskaita yra 168 puslapiai, o mano pranešimo projektas yra tik tai 5,5 E, puslapio. Labai sunku yra atsižvelgti mūsų vidaus procedūras, suprasti, įsivaizduoti, kaip parlamentas galėtų parengti vertingą nuseklų dokumentą. Ypač e, todėl, kad yra dar du komitetai, kurie turi išskirtinę kompetenciją e, tam tikrose srityse, o kiti renks nuomonės. Aš su panu Buzeku šiandien vėliau susitiksiu ir tikiuosi, kad mes sugebėsime kaip nors nukelti terminą nes pakeitimams dabar terminas yra gruodžio 6 diena, o turime balsuoti sausio 7 dieną, tai yra pirmą dieną po e, kalėdų atostogų. Tikrai joks parlamentas taip neturėtų dirbti, jeigu norėtų, kad jį būtų žiūrima rimtai. Aš norėčiau paklausti kolegoms, kolegų, kaip mes leidome savo e, šešis iš devinių mėnesių praleisti ginčijantis dėl to, koks komitetas renks kurią pranešimo dalį. Ir tikrai apgailėtina visą tai yra. Parlamentas, kuris taip elgesi, tikrai neturėtų būti išklausytas, jis nieko nevertas. Bet yra kaip yra. Ir mes turėsime daryti viską, ką galime, kad bent kažką prasmingo paruoštume. Jūs matote mano projektą. Jis tikrai yra labai labai nedidelis, nedaug kas jame pasakyta, bet dėl to, kad mes neturime galimybių plėstis. Aš dirbsiu su šešėlės panešėjais, įsieksime susitarti dėl kompromisu, kad būtų galima bent kažką pasiūlyti. Manau, kad ES turi taikyti pragmatišką požiūrį į dirbtinį intelektą turime pripažinti, kad daug mokslinio tyrimų vyksta privačiose įmonėse, nes jos imdamosis tokių tyrimų ieško kapitalų į savo gražos ir taip turėtų būti, o nacionalinės vyriausybės e, nori pasinaudoti, aišku, technologijomis savo e, namuose, šalise ir tai yra visiškai normalu, neturėtume būti naivus ir neturėtume įsivaizduoti, kad atsiras kokia nors ES dirbtinio intelekto politika. Ne viena valstybė narė neatsisakys savo siekių plėtojant šią technologiją, taigi mes turėtume elgtis pragmatiškai. Taip pat turime e, pripažinti, kad dirbtinis intelektas neapsiriboja sienomis. Mes taip turėtume etikos taisyklės patvirtinti dėl naujų technologijų naudojimo tą reikėtų daryti globaliu mastu, galbūt EBPO lygmenių būtų geriausia tą padaryti ir e, šalis, kurios e, nemažai investuos ir bus EBPO narės. Jeigu ES nori parengti visą eilę standartų, ir tokiu būdu nebebus įmanoma imtis prasmingų tyrimų dirbtinio intelekto srityje, tada tie moksliniai tyrimai nusikels kitur. Mes turime būti pragmatiški, turime užtikrinti, kad dirbtinis intelektas pasitarnaus žmonijai. Manau, kad tai gali būti nepaprastai pozityvus dalykas. Ir žinau, kad užimtumo komitetas teiks savo nuomonę dėl pranešimo. Aš daug maž įsivaizduoju, ką jie pasakys Pavyzdžiui, tai yra baisus dalykas ir daug žmonių neteks darbo. Ta pati buvo galima pasakyti prieš 200 metų, kai atsirado garvežiai. Taip, e, tik, dinks tam tikros darbo vietos, bet atsiras galimybė kurti kitas darbo vietas proceso metu. Mes turime užtikrinti, kad taip ir bus, turime užtikrinti, kad ES liktų patraukli vieta verslui plėtoti, investuoti ir aš manau, kad jeigu mes e, tokią dvasę e, rengsime pranešimą ir tvirtinsime, tai bus viskas gerai. Grazie a lei per la sua relazione e condividiamo credo tutti le preoccupazioni su... Dėkoju. Mes suprantame, ką jūs sakote, e, pirmiausia dėl tvarkaraščio. Ir pažiūrėsime, ką galės padaryti pirmininkas, ponas Guzikas. Pirmasis šešėlis panešėjas, kuris prašė žodžio, yra ponas Saudargas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti pranešėjo žodžiams dėl tvarkaršių. Aš manau, kad pranešimo projektas yra gera pradžia ir galime tam pritarti. Tačiau reikia e, prisiminti, kad e, tvarkaraštis yra labai labai e, griežtas ir neturime daug laiko, reikia pagalvoti apie keletą svarbių signalų, kurie turėtų atsispindėti pranešime, galbūt nelabai išsamei, bet reikia minėti tam tikrus dalykus. galbūt ne tiek techninius dalykus e, minėti, bet visuomenės nuomonė, apie visuomenės nuomonę galvoti. Ir aš paminėsiu keletą dalykų ir pateiksiu pakeitimų atitinkamų. Pirmiausiai, iš esmės visuomenė, nei žiniasklaida nesupranta to, kas vyksta ir kas yra dirbtinis intelektas. Kolega uh, minėjo ataskaitas e, ir tai yra tikrai nesusijęs su mokslinė fantazija. Siaurasis dirbtinis intelektas yra toks terminas. Tai yra tam tikros priemonės, labai galingos priemonės konkrečioms e, užduotims atlikti. Prieš keletą e, metų mes Matėme, pavyzdžiui, vaizdo atpažinimo technologijos pasirodė ir kiti dalykai, ir tai labai naudingi dalykai. Daug svarbių algoritmų jau yra taikoma. Aš visiškai sutinku su to, kad Europa turi dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Tai akivaizdu, tačiau kita vertus, algoritmai jau taikomi daugelie prietaikų horizontaliuoju požiūriu, pagal horizontalų principą mes tą turime prisiminti. Kartais sakoma, kad Europa jau pralaimėjo, kadangi Junktinėse valstijose, kaip visi žinote, daug investuojama Kinija ir apspęs dėl milžiniškų investicijų. Ir kai kas sako, kad Europa niekad neprisivys jų, tai yra neteisinga. Reikia tik tai pagalvoti apie mūsų prioritetus, apibriežti juos aiškiai galbūt nereikėtų dabar galvoti apie skaičius, kuriuos turėtume prisivyti, bet kokybę. Tai yra pirmasis dalykas. Kitas dalykas siauroji, siaurasis dirbtinis intelektas. Jis labai priklauso nuo duomenų. ES neseniai e, pasiekė nemažai pažangos. Mes žinome, kad tos sėtys sudėtingos, tačiau turime eiti į priekį. Kita vertus, mes labai priklausomi nuo vietos ligmens duomenų, nes matome labai aiškiai, kad ta priemonė, į kurią investuojama, duoda labai gerų rezultatų. Jeigu pavyzdžiui, ar priklauso nuo to, ką tu į ją įdėsi. Pavyzdžiui, jeigu vienus duomenys naudosi, tada rezultatas bus vienoks, kitus duomenys kitoks. Ir reikia atitinkamo požiūrio tam, kad būtų, jeigu mes norėsime naudoti algoritmus, jie turi būti pagrįsti vietos duomenimis. Galiausiai požiūris, kurio centre yra žmogus, kartais uh, E, paimami visai neteisingai interpretuojami etiniai dalykai, e, taikomas e, mokslinės fantastikos požiūris. Tai yra neteisinga. Mes turėtume išvalyti protus, aiškinti žmonėms, kad dirbtinis intelektas neturi nieko bendro su mokslinė fantastika. Iš tikrųjų, netgi intelektas tai yra, tai yra galinga priemonė, bet tai nėra su intelektu susiję dalykai. Tie dalykai, tos prietaikos ar prietaisai bus naudojami kasdien mūsų šaldytuvus, padės valdyti kasdienį gyvenimą ir panašiai. Ir reikia požiūrio, kurio centre būtų žmogus. Ir primdami sprendimus, kuriuos priimti padėl algoritmai, turime galvoti apie žmogų, apie žmogų. Ir mašinos taip pat niekuomet nepakeis žmonių. Mes negalime įsivaizduoti, neturime įsivaizduoti, kad pakeis žmogų tos priemonės. Štai pad, jos padės žmonėms dirbti. Galbūt, pavyzdžiui, nebereikės dešimties žmonių, o vieno tam tikrai užduočiai atlikti. Mes turėtume pagalvoti apie tos dalykus ir turime e, siūsti labai aišku signalą. Dar kol kas turime laiko aiškinti visuomeniai tuos dalykus ir parlamentas apsisprendė rengti tokį pranešimą, mes tikrai galime ką nors padaryti ir aš esu labai patenkintas, kad mes darome. Kolega, um... Ačiū. Eva Kailį, socialistų vardu. Um... Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti kolegai Ashley Fox uh, už darbą. Jis jau padirbėjo neblogai. Taip, laikas mus varžo. Uh, nelengva bus dirbti, bet noriu pasakyti, kad aš labai remiu Europos, Europos Sąjungos masto veiksmus. Mes turime dirbti kartu šioje srityje. Ir uh, jūs taip pastrauksite iš ES, bet Junktinė karalystė taip pat yra tarp dešimties pažangiausių valstybių dirbtinio intelekto plėtojimo srityje. Jeigu mes nedirbsime kartu, negalėsime konkuruoti su Kinija. Turime veikti iš vien ir turime būti lyderiai kaip ir blogo, bloko grandinės technologijoje. Taip pat ir e, dirbtinio intelekto srityje turime veikti taip, turime užtikrinti, kad ES finansavimas bus skirtas įmonėms, kurios laikosi privatumo principų, siekia sukurti pasitikėjimą, taiko teisinės valstybės principus ir aš esu tikra, kad mes galime būti lyderiai ir siekti labai toli. E, Kinija e, masinis sekimas, pavyzdžiui, ten yra natūralus visai dalykas, Europoje yra visai kitaip. Ir Pavyzdžiui, Kinijoje, JAV e, žmonės sekami ir jie turi problemų siekdami apsidrausti kartais. Mes turėtume elgtis kitaip ES, turėtume iškirsti kelią e, diskriminavimui ir mes algoritmus turime įdėkti etinių dalykų kurie e, traktuotų, leistų traktuoti visus vienodai, nediskriminuoti ir mes turėtume apspręsti, kokius sprendimus priims algoritmai. Aš e, sutinku, kad tai nėra visiškai intelektas, tai yra automatiniai procesai, bet e, ir tai yra mokymosi procesas ir žmogus savo intelektu turi prisidėti prie tų technologijų ir priemonių kūrimo. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime dirbti kartu. Taip, e, žmonės neteks darbo, bet taip pat atsiras naujų darbų. Uh, Ir mes turime galvoti apie mūsų vaikus. Jie dabar jau kalba apie tai, kad jie nori būti um, influenceriai, e, nori uh, talpinti video medžiagą į YouTube. Anksčiau to visiškai nebuvo, tai yra nauji dalykai. Taigi mes turime galvoti, kaip atverti kelią naujoms darbo vietoms, kaip uh, prid papildyti dirbtinį intelektą emociniu intelektu, kitais elementais. Ir mes turime apibriežti, kas bus už ką atsakingas. E, piliečiai, draudimo bendrovės, pavyzdžiui, reikia apibriežti tam tikrus dalykus ir reikia, kad e, politinių lygmenių būtų priimami tam tikri sprendimai. E, mes dirbame E, taip pat e, rengdami taip vadinamus sandboxes e, dokumentus, mums taip reikia duomenų, iš tikrųjų reikia duomenų. Mes turime užtikrinti, kad būtų teikiami derami duomenys, kad pavyzdžiui, uh, uh, būtų, pavyzdžiui, lengviau galima nustatyti, diagnozuoti lygas ir panašiai, kad e, būtų taikomi tam tikrų pozityvių pertraukių principai. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažkas atsitinka, kažkas e, turi būti atsakingas už tai, mes turime suvokti, kad dirbtinis intelektas pakeis mūsų gyvenimus, kad tas procesas tęsiasi. Ir mums reikia technologijos ir supratimo viduje ES, kad galėtume konkuruoti, e, apsaugoti taip pat savo piliečius, jų duomenis, jų teisės. Tai mūsų kaip politikų prievolė yra. Ir dabar jau atėjo e, laikas veikti. Aš tikiuosi, kad mes nepavėluosime ir tikiuosi, kad mes parengsime bent jau tokį pranešimą, kuris bus pavyzdys e, pasauliu ir tikiuosi, kad e, galima bus vadovautis juo. Labai ačiū. Dabar kolegė Naktigal. Ačiū pirmininkė, noriu visų pirma padėkoti už atliktą darbą. Šio klausimo manau, kad tekstas tikrai puikus ir taip galbūt galima kažką ir dar įterpti, papildyti, bet reikia būti atsargiam, kad per daug uh, visko nepridėtumėm, kad pranešimas netaptų tą kalėdinę glutę, kur visko labai daug. Ir, ir mm, taip Europos komisijos buvo e, minimas pristatytis veiksmų planas gruodžio penktai dienai. Gal jie jau dabar galėtų truputėlį papasakoti apie tos e, planus. Uh, Dabar dėl tų pakeitimų, kuriuos aš norėsiu teikti, tai mm, bus kalbama labiau apie tai, kad reikia daugiau darbo, dėl technologijų, kad būtų skurtas palankios sąlygos dirbtiniam intelektui, kad būtų taip pat prieiga prie įvairių technologijų, kas yra ir skaitinės Europos programoje e, e, e, paminėta. Mes esame pramonės komitetos. Uh, Taigi turėtumėm sutelkti dėmesį ne vien tik tai konkrečias politikos rytis, bet turėtumėm taip pat matyti ir daug platesnę e, strategiją visai pramonė ir aš tikrai toliau mielai bendarbiausiu šiuo klausimu. Ačiū. Dabar prašom silikijotis. Ačiū. E, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Ashley Fox už visą jo atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Tikrai mm, pritariu jam ir, ir dėl tvarkarašio teisingai pasakėte. Mm, negali galvoti, kad nu, galėsime nudirbti rimtą darbą, kai yra toks įtemptas tvarkaršys, tokie trumpi terminai, ypač kai kalba apie tokį labai jautrų ir labai e, svarbų klausimą. Uh, Taip, teisingai, robotika, dirbtinis intelektas, nuosios technologijos, tikrai daug mm, ir vidutinės, ir artimiausios trukmės laikotarpio pranašumų teikia, tačiau mūsų frakcijai norėtų aiškiai pasakyti, kad reikia galvoti apie tai, kaip panaudoti visą potencialą šių technologijų ir kaip mm, panaudoti jas mūsų visuomenės labui. Uh, Tuo pat metu, aišku, reikia užtikrinti, kad žmonių gyvenimo kokybė gerėtų ir kaip to pasiekti, ogi pasinaudojus šią naujai atsiveriančią galimybę. Manau, kad tai leis sukurti daug naujų kokybiškų darbo vietų, kur bus galima panaudoti dirbtinį intelektą. Ir kiti kolegos, manau, man pritars. Uh, robotika, dirbtinis intelektas, manau, turi būti panaudoti taip, kad padėtų ir dabar jau dirbantiems žmonėms toliau išlikti darbo vietose. Tai reiškia, kad mums reikia mm, dabartinius darbuotojus apmokyti, kelti jų kvalifikaciją. Ir tokiu būdu mes tikrai galėsime panaudoti visus e, technologijų, visą potencialą, sustiprinti mūsų ekonomiką Mes turime įveikti spragas, silpnasias vietas, su kuriamis susiduria mūsų pramonė, būtent robotikos dirbtinio intelekto srityje. Ir ypač aš sutelčiau dėmesį į pietinę Europos dalį. Dabar matome, kad ten vyksta reindustrializacija, modernizacija. Manau, kad inovacijos čia galėtų būti pasiteltos būtent, sakykime, robotikos pagalba. Galėtumėm užsitikrinti tai, kad e, pramonė tose tuose regionuose atsigautų vėl. Būtina pagalvoti apie tai, kaip paremti MVI, atsižvelgiant į tai, kaip technologijos visosi šiandien, jau svarbu yra ne įmonės dydis, o įmonės darbo kokybė ir tai, kaip įmonė sugeba pasinaudoti naujosiamis technologijomis energetika, transportas, sveikatos priežiūra, tai yra tokie sektoriai, kur tikrai, kaip teisingai pasakė pranešėjas, mm, yra, kur būtų galima dirbtinį intelektą panaudoti visuomenės labui, žmonėms tarnauti. Tačiau kaip tai padaryti? Visų pirma, užtikrinant, kad žmonės išlaikytų kontrolę, kad būtų laikomas visų moralės principų žmogaus teisių. Ir pabaigai norėčiau paminėti tai, ko pasigendu pranešimo projekte. Manau, mūsų komitetas turėtų kalbėti apie tai, kaip mokslo tyrimų duomenys bus panaudoti mm, naujai e, strategijai, kaip šias naujasias technologijas panaudoti skaitmeninėje srityje ir kaip mūsų pakeit... ir, ir, ir mes bandysime pateikti pakeitimų tą kryptim. Ačiū daugiau kitų šešėlinių pranešėjų nematau, tai suteiksiu žodį Kastijo. Dėkuoju ponui Fox už pasisakymą ir noriu pasakyti, kad dabar kas e, didžiausia susirūpinio kelia mums. Jūs kalbėjote apie dirbtinį intelektą, bet mes balsavome dėl kas e, baisesnio, rimtesnio dalyko, dėl e, 700 e, dėl 7 milijardų eurų, dėl nepaprastai didelių sumų skirtų e, programai Europos horizontas. Ir tikrai per tokį trumpą laiką tiek mums pavyko padaryti e, kokius tai reiškia įsipareigojimus biudžetinius visai Europos Sąjungai, visoms valstybėms narėms, tie dalykai yra nepaprastai e, rimti. E, o dabar dirbtinis intelektas e, savo prasme ir mastais tarsi mus glumina jisai, atrodo, kad tai yra naujas dalykas ir tarsi dabar atsirado staiga ne iš niekur. Uh, bet e, skaitmės technologijos jau kuris laikas plėtojasi, e, procesoriai galingi jau seniausiai apdoroja duomenys, bet atsiranda vis daugiau tų duomenų E, kuriuos kūrėme mes, e, žmonės, asmenys, įmonės, institucijos ir visą laiką atsiranda vis galingesnių procesorių, kurie naudoja tuos duomenis ir jų darbo, jų veiklos dėka atsiranda įvairios prietaikos ir panašiai. Taigi mes turėtume truputėlį sušvelninti tam tikrus dalykus, kalbėdami apie dirbtinį intelektą. E, kita vertus, uh, Mes e, dabar e, žengėme į nepažįstamą pasaulį ir ekonomiką, visuomenė bus su tuo susijusi ir viskas vyksta labai greitai. Ir tuo pačiu metu aš manau, kad mes turėtume galvoti apie tam tikrus aspektus, kurie dar yra mums pasiekiami. E, problemos, e, kurios kyla, yra daugiau ar mažiau apčiuopiamos. Tai yra progresyvi, laipsniška plėtra, nes yra dar daug kitų įvairiausių sričių dirbtinio intelekto, kurias reikia apibriežti, reikia apmastyti jas. Aš manau, tam tikri dalykai yra skubiai spręstini, apie kitus reikėtų pamastyti. Yra ir sprendimų jau priimtų dėl kai ko. Pavyzdžiui, duomenų problema, iškart iš jos keliaujame į jungčių, link jungčių problemą. Elektroninių ryšių reglamentavimo e, pagrindas e, numatantis galimybės labai e, didelės. Pavyzdžiui, supergreitus kompiuterius reikia kurti ES. Jau mes esame patvirtinę e, skaitinės Europos programą. Yra numatyta e, įgyti du, sukurti du super, tiksliau įsigyti du superkompiuterius, jų nėra Europoje, reikia kreiptis į Kiniją, vykti į Singapūrą, ją tų kompiuterių. Uh, Ir toje programoje skaitmenės Europos yra numatyta 2,5 milijardai eurų e, bandomiesiems tyrimams, kad įmonės galėtų ir viešo, viešosios institucijos, kad galėtų um, atlikti tyrimus dirbtinio intelektų sityje kitų metų gegužės mėnesį bus peržiūrima e, produktų direktyva susijusi su atsakomybė dėl produktų. Tai yra susijęs su dėliais duomenimis, dirbtiniu intelektu ir kitais dalykais. Taigi jau tam tikri e, aspektai yra apibriežti. Aš tai baigsiu, sako kalbėtoje. Mes turime akcentuoti tuos dalykus ir E, socialiniai dalykai, e, užimtumas, švietimas, tuos dalykus turime apibrėžti etiniai klausimai, atsakomybės prievalių klausimai. Tie klausimai yra labai svarbus, taip pat neturime pamiršti, kad e, dirbtinis intelektas jau bus pradėtas taikyti iškart tam tikrose srityse. Ačiū labai, prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Klausimas yra labai svarbus, aišku, tačiau reikia dar labai daug klausimų įveikti šiandien. Tarsa Griffin. Ačiū, Patricija, aš galiu pritarti tam, ką pasakė Vakailį. Ir Ešli, džiaugiausi, kai pasakėjai, kad nebus sienų. Manau, kad visi Europos parlamente ir toliau sieks kad nebūtų fizinės sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. 30 tūkstančių žmonių kasdien kerta tą taip vadinamąją sieną tam, kad galėtų pasinaudoti sveikatos priežos paslaugomis, pasimatyti su šeima ir taip toliau. Dabar sugrįšiu prie dirbtinio intelekto. Aišku, mes gyvename globalizuotame pasaulyje, tačiau mūsų pareiga yra. Uh, pasiekti geros globalizacijos. Ir čia tikrai svarbus pranašumas yra Europai, e, yra tai, kas apsaugo darbuotojus, tai yra teisinga transformacija. E, tai taip pat apmokys mūsų vaikus, paruoš juos kokybiškom darbo vietom ateityje. Ašli, šioje srityje mm, yra daug mokslo tyrimų atlikta profsąjungų, aš, aš labai e, rekomenduočiau jums do la parola a me stessa per un minuto, per un intervento molto breve. E... Dabar ir savo suteiksiu žodį labai trumpam minutėliai jums leidus. Noriu mm, pasakyti štai ką. Kažkas tai sakė, kad e, galbūt jau per vėlų, galbūt jau Europa šitoje srityje pralaimėjo, ne Ir, ir vis tik tai aš manau, kad gal mes galėtumėm susivienyti ir įsitraukti tuos procesus, procesus skaitmeninimą visur, e, visose sektoriuose. Ir, ir tikrai reikia dirbti su pažangiausiamis technologijomis ir dirbtiniu intelektu. Manau, kad tikrai e, visi e, pasakys, kad turime reikšmingų konkurentų Kinija, JAV E, tikrai yra daug, e, kas pirmauja prieš mus, tačiau e, todėl gal reikėtų įsigilinti labiau tos klausimus ir tarp tautinį mąstymo grupėje buvo išsakyta tokia nuomonė, kad, na, kadangi jūs Europą tiek esat apsėsti tos minties, kad reikalingos tinkamos taisyklės, reguliavimas ir taip toliau, todėl jūs negalite pasiekti tokio lygio, kaip, sakykime, Singapūras, kur, um, sakykime, nėra tiek daug kliūčių ir trukdžių. Ir ir verslininkai, ir filosofai netgi dirba šią srityje. Aš galvoju apie Oksfordo pavyzdžius, um, ekspertus, kurie sako, kad vis tik tai ne, reikia, kad būtų nustatomos taisyklės dėl privataus gyvenimo apsaugos ir taip toliau. Taigi mes turime galvoti apie tinkamą santykį tarp žmogaus ir technologijų. Kai kas sako, kad tie, kas nustatinėja taisyklės, dažniausiai laimi tame žaidime. Ir aš manau, kad Europa būtent ir turėtų būti tą taisyklių nustatinėtoją. Aišku, ne per nelik daug tų taisyklių reikia, bet reikia jų pakankamai tam, kad būtų galima tinkamai tame žaidime dalyvauti. Ir to reikia įvairiose srityse, kaip jūs sakėte, taip yra skaitmeninė Europa ir mes turėtumėm ir šiuo klausimu tinkamai uh, apibriežti Europos strategiją ir manau, kad būtų čia tikrai didžiulė pridėtinė vertė. Pulanatri dabar prašom. Labai ačiū, tikrai manau, kad šios diskusijos yra labai svarbios ir man atrodo, kad to darbo struktūra yra pakankamai sudėtinga, nes terminai labai trumpi, o iš tikrųjų šie klausimai paliečia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Na, Aš esu iš užimtumo komiteto ir galiu pasakyti iš savo patirties Suomijos, sakykime, dabar dirbtinis intelektas yra naudojamas um, sakykime, nustatyti, e, kokio žmogaus, koks yra išsilavinimas, e, kokią geriausią karjerą galbūt galima parinkti ir taip toliau. Užimtumo, pavyzdžiui, strategijoje, e, statybos sektorė labai puikiai yra pritaikytas dirbtinis intelektas. Aš manau, kad tokių pavyzdžių galime rasti daug ir galime parengti tokį pavyzdžių sąrašą, kas yra gerai, kas yra blogai, bet jau dabar galima aiškiai pasakyti, kad yra tam tikri principai dėl to, kaip visa tai turi būti reguliuojama dėl žmogaus gyvenimo požio taško, iš, iš visuomenės požio taško. Aišku, nereikia riboti inovacijų plėtojimo Europoje. Reikia, aišku, prisiminti tai, kas pasakyta komisijos ataskaitoje, kuri šiandien paminėta, kad kol kas dėje technologijų plėtojimas Europoje yra pernelyg lėtas ir todėl konkurencingumas labai mūsų nukenčia. O dabar komisijai žodis Knekt, generalinis direktoratas. Labai ačiū, kad sutikėt mums žodį. Taip, terminai trumpi, tačiau nepradam nuo nulio nes komisija yra pateik... nuo to laiko, kai komisija pateikė komunikatą dėl dirbtinio intelekto, yra nuveikta labai daug darbo ir tai čia atsispindi. Aš norėčiau akcentuoti aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto atliktą darbą, iš tikrųjų gan nemenka darbą parengiant e, etikos gairių projektą, ką mes pristatysime gruodį. Uh, Ir tai bus paskui pristatyta Europos um, dirbtinio intelekto mm, e, platformai. Tai e, dabar, jeigu leistumėte, aš išanalizuočiau kiekvieną komentarą atskirai ir, ir pagrindinius komentarus išsakyčiau mūsų, iš mūsų pusės. Dėl C punkto jūs kalbė, kalbate apie taisyklės ir procesus. Tai yra mm, pakankamai skirtingi dalykai. Taisyklės labiau gal susiję su reglamentais. Čia, kaip jau sakiau, mes turime būti pakankamai atsargus, sakydami, kad e, taisyklės turi būti pakeistos. Visų pirma, mes turime e, labai atidžiai vertinti situaciją, ar reikia kažką keisti. Ir todėl gal formuluotė tinkamesnė būtų, kad gali reikėti keisti taisyklės, kad iš tikrųjų ne, netrukdytumėm inovacijoms plėtotis. Dėl D punkto taip, čia formuluotė gal kiek klaidinanti, atrodo tarsi į sistema yra tokia neobjektyvi, tai čia gal turėtume mm, būti atsargus. Ne, viso, ne visoms dirbtinio intelekto sistemoms tai taikytina, ne visos jos paremtos dideliais duomenimis. Gal tinkamesnė formuluotė būtų, kad dirbtinio intelekto sistemos ne visuomet galbūt gali būti visiškai objektyvas, gali būti galbūt mm, sakykime, e, problemų dėl e, naudojimo e, algoritmų. Gali būti, galbūt, gal tinkamesnė būtų formuluoti. Toliau E. Tu čia gal pozityvę nuomonę išsakyčiau. Tik noriu pasakyti, dėl kai kurių uh, uh, užduočių, pavyzdžiui, kur 3D, sakykime, um, prietiekose galbūt, kur būtų, jeigu uh, robotas ar dirbtinio intelekto sistema pakeistų žmogų, galbūt kai kuriais atvejais um, žmogus gyvenimo kokybė gerėtų. Tai reikia įvertinti tokius dalykus. Bet, pavyzdžiui, sakykime, penkto lygio autonominis vairavimas, sakykime, kur yra e, visiškai tampa nebereikalingas e, vairuotojas, sakykime, tai nebebūtų to vairuotojo, tai reikėtų būti atsargiems su tokiu turiniu. Dabar dėl dirbtinio intelekto ir robotikos sensančioje visuomenėje 3, 4, 5, žemiau, čia žiūrėkime į tą punktą. Uh, E, tai tikrai labai svarbus momentas. Mes negalime sakyti, kad yra konsensus dėl dirbtinio intelekto panaudojimo e, prižiūrint pagyvenusius žmonės namuose. E, Eurobarometro studija 2017 metais parodė, kad maždaug 51 procentas gyventojų jaučiasi visiškai nepatogiai, kuomet jiems yra pasiūloma tokia mintis, kad dirbtinis intelektas jiems teiktų paslaugas, ypač kai na kalba apie pagyvenusius žmonės. Tik 36 procentai gyventojų pritartų tokiam dirbtinio intelekto panaudojimui, jaustųsi patogiai su tuo. Taip tiesa, Japonijoje kultūra yra visiškai kitokia, bet aš nesu tikra, kad Europoje reikėtų tikrai siekti, kad Keturiais atvejais iš penkių e, priežiūra teiktų ro, robotinės sistemos. Mm, tai reikia galvoti apie tą sveikatos priežiūros sistemą bendrame kontekste ir būti atsargiems. Žinau, kad slaugytojų labai trūksta logistikos e, srityje robot tikos tikrai labai reikia, tačiau jeigu galvojame apie tą tikrai sveikatos priežiūros darbą ir mm, e, pagyvenęs žmonių priežiūrą, tai čia turime būti atsargus. Toliau kita pastraipa mm, E, padidintos investicijos, kas yra numatoma, 70 procentų padidinti investicijas, mes skatiname valstybės narės ir įmonės tą patį padaryti. Čia gal vieną dalyką reikėtų akcentuoti, kad be. Mm, mokslo tyrimų robotikos srityje mes e, taip pat skatintumėm ir pasleidimą technologijų. Toliau septintas punktas dėl švietimo. Sakyčiau, kad švietimas turėtų būti vertinamas plačiaja prasme. Ir kaip aš jau anksčiau sakiau, reikia būtinai mm, informuoti visuomenę, kad jie galėtų pasižiūrėti realiai, kokios faktinės sistemos galėtų jiems pasitarnauti, kad būtų pateiktos konkret, kad būtų pateikti konkrečių e, dirbtinio intelektų paremtų sistemų pavyzdžiai. Dabar dėl pramoninės politikos taip ir jūs išvardėjote visą eilę um, temų, tačiau yra ir daugiau, pavyzdžiui, agro maisto sektorius, aplinkos priežiūra, gerinimas. Ir taip toliau. Dabar dėl sveikatos priežiūros tikrai daug ką galima būtų padaryti etikos aspektai tikrai labai svarbus dalykas. Sintetika. Pirmininkė, labai prašau jūsų trumpiau kalbėti, glaušiau, nes nepavyks mums po to įveikti kitų darbo tvarkės klausimų, mes jau atsiliekame nuo tvarkaršio. Taip, labai trumpai. Etikos aspektas tikrai labai svarbus. Mes norėjome paminėti, kad tai, ką jūs čia siūlote, uh, Iš tikrųjų yra tai, ką daro aukšto lygio ekspertų grupė su komisija. Tai čia reikėtų tikrai pasiremti sinergiją tuo jau darbu, kuris yra ten atliekamas. Mes planuojame komunikavimą su parlamentu, tarp tos grupės ir parlamento ir tikrai mes vėl susisieksime su jumis, bet mes galvojame, kad reikia užtikrinti sinergiją ir nereikėtų kartoti vėl to, ką jau padarė ta aukšto lygio ekspertų grupė. Toliau. Paskutinis dalykas, ar aš tikėjausi, kad uh, turėsiu galimybę jums raštu atsiųsti dar atsakymus, bet paskutinis momentas yra dėl e, darbo grupės paskirimo, 34 punktas. Tai vėlgi tai, ką mes dabar darome per aukšto lygio ekspertų grupę. Uh, per mūsų darbą su valstybėms narėmis, per koordinuotų veiksmų planą. Uh, Ir manau, kad tikrai reikėtų išplėsti tą bendradarbiavimą ir tinkamai traukti parlamentą. Ačiū. Labai ačiū už visus jūsų pasiūlymus ir atsakymus. O dabar suteiksiu žodį ponui Fox, kad jis galėtų atsakyti. Tiesa, minėjote, kad galėtumėt pateikti daugiau atsakymų, kad galėtumėt glaudžiau bendradarbiauti su mumis, tai galbūt galima organizuoti kažkokį susitikimą su ta aukšto lygio grupe ar, ar su komitetu, kur dirba aukštesnio rango pareigūnai, nes iš tikrųjų mums būtų įdomu būtent dalyvauti tokiame pasikeitime nuomonėmis su mm, jumis. Aš suprantu, grupė dirba komisijai, bet galbūt jį sutiktų ir su mumis pasišnekėti ateiti čia į parlamentą. Dabar ponui Foksui žodis. Um. Ačiū pirmininkė. Aš aptarčiau visų pirma, aišku, komentarus visų keturių šešėlinių pranešėjų ir visų, kas kalbėjo, bet aš suprantu, kad laikas labai spaudžia. Jūsų pasiūlymas yra toks, kad komitetas susitiktų su aukšto lygio ekspertų grupė, yra puikus. Uh, Ir aš manau, kad ir Bundestagė, ir Prancūzijos asamblėje, ir Junktinės karalystės parlamente, manau, kad tokie dalykai a, taip pat vyktų. Tai, a, tai manau, kad iš tikrųjų tai, kad mūsų tvarkaraštis yra toks trumpas, kuomet šešis mėnesius buvo um, ginčiamas dėl procedūros, trukdys surenkti tokį susitikimą tinkamą susitikimą. Ir manau, kad tai yra pamoka ateičiai. Jeigu mes iš tikrųjų turime tokį rimtą teisės, tokį rimtą klausimą ir iš tikrųjų atsitinka taip, kad laiko liko taip mažai. Aišku, šešėlinį pranešėjai, aš manau, visas komitetas stengtis dirbti kaip galima sparčiau, bet gruodžio šešta tai yra tikrai toks na, labai trumpas laikas. Chiudiamo così la nostra interessante discussione. E ringrazio anche... Paikime šias įdomias diskusijas dabar. Ačiū labai Jums, ponė Fox. E, Jūs kalbėjote labai trumpai. Ir atidėjome visas pastabas. Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 6 dienos vidurdienio. Manau, kad e, buvo prašoma pratesti terminą, jeigu tai bus, tai aš jūs informuosiu. Aš tiesiog norėjau, kad jūs tai išgirstumėte. Dabar e, terminas, iki kada galima pateikti pakeitimus, pakeitimų pasiūlymus, yra gruodžio 6 diena. Ir jeigu neklystu, tai balsavimas vyks sausio 7 dieną aš e, manau, kad jūs norėjote kreiptis į poną Busek ir prašyti atidėti terminus. Norėčiau prašyti bals, pakeisti balsavimo datą, nuo, perkelti iš sausio 7 į sausio 14. Taigi e, pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 6, o apie balsavimo datą pranešime jums šiek tiek vėliau. Labai ačiū. O dabar pereiname prie kito darbo turkės punkto ir tai yra padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus. Na, aš manau, ponas Kastiljo e, pasisakys vietoj pono ponį. Dėkuoju Jums. E, ponas ponė negali būti su mumis šiandien, taigi jis kreipėsi į mane ir prašė pasisakyti jo vardu. Aš trumpai pasisakysiu. Aš jisai sakė, kad nori padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo, ženkliai prisidėjo prie šito dokumento rengimo. Tikslas yra užtikrinti mobilumą didesnį ir Europos pramonę konkurencingesnį, kad darbo vietos Europoje būtų saugesnės ir kad ES būtų švaresnė ir galėtų kovoti su klimato kaita. Reikės, kad es ir valstybės narės ir suinteresuotos šalis įsipareigoti, siūlo pritarti siūlojams sprendimams ir jie padės kleisti informaciją apie e, žeminės padangas e, apie kitas padangas ir džiugiuosi, kad kolegos ketina dirbti nežinau, kaip čia reikėtų tarti, ar tie, taja, taja reikėtų sakyti. Ir žymėti apie rydą etiketėse, bet reikia daugiau e, patikimų e, ir produktyvių bandymų metodų, kad šitie parametrai būtų patikimesni. Taigi darbas šitoj srity turi tęstis, vienintelis rūpestis yra tai, kad daug reikia e, dirbti, kad plėstume informaciją, skleistume informaciją apie, apie etiketes, padango etiketes ir padangų ženklinimas turi būti daromas kaip dabar, nekeičiant etikečių schemos. Ir paskutinis svarbus klausimas, aš siūlau išlaikyti etiketės dizainą, kad būtų numatyta e, rida, sukibimas e, su asfaltu ir sukibimas su drėgna, su šlapia danga. Aš manau, kad pasiekdami bendrą sutarimą mes užtikrinsim geras technologijas, patiksim jas į rinką ir užtikrinsime, kad bus mažinami ŠSD dujų išmetimai ir bus mažinama oro tarša. Tiek. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Na, žinoma, yra kai kurie klausimai, su kuriais mes galim sutikti, bet tikiuosi, kad netrukus bus diskusijos ir pirma, kitą savaitę bus pirmas šešėlinių pranešėjų pasikė, susitikimas, nes reikia užtikrinti skaidrumą, reikia pakeisti tekstą, reikia suderinti mūsų siūlomus pakeitimus. Na, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta ką tik ir aš e, lyginu su e, klimato kaitos klausimais, nes e, padangos ir degalai yra svarbus mažinant trašą. Taigi e, yra kalbama apie padangų kokybę ir jų parametrus, susikibimą ir taip toliau, ką reikia pakeisti ir ką, užtikrin, dar, ką daryti, kad už užtikrintume mažesnį e, sukibimą, kuris, e, kurio dėka yra sunaudojami daugiau benzino. Na, aš priminsiu, kad vartotojas turi žinoti, galėtų rinktis skaidriai, turėtų visą informaciją apie padangas ir vis dėlto pirkėjų tai yra didelė investicija, e, kai dėl sveikatos ir perdirbimo taip pat ir e, e, mikroplastiką ir nu, nu, padangų dėly, padangos dylą. Vėlgi čia reikėtų e, užtikrinti inovacijas, ką daryti, kad būtų mažesnė tarša ir būtų mažesnis poveikis sveikatai, mes taip pat reikia e, turėtume gauti naują informaciją apie galimybę perdirbti padangas ir taip pat daugiau informacijos apie tiekimo e, grandinę ir taip pat apie kučiuką ilgalaikį naudojimą, nes reikia sumažinti e, tą dramą, kuri vyksta su palmių aliejumi ir mes turime išlikti e, budrus jeigu, pavyzdžiui, ne, nepavyktų paskleisti pranešėjo siunčiamo žinios, nes mes turim užtikrinti tikslę tikslę informaciją etiketėse apie žeminės padangas, apie e, šlapį dangį skirtas padangas. Ir aš galiausiai noriu pasakyti, kad e, padangų e, ženklinimo uh, pakeitimai, kuriuos siūlo, pake, siūlo pranešėjas, na, dėl kai kurių dalykų man kyla klaustukų, tai pasižiūrėsim kitą savaitę, ar mes sutiksim ar nesutiksim, nes aš ne viską supratau, ką jis mums siūlo. Kolega Martin. Dėkoju, pirmininkė. Na, norėjau pasakyti, kad džiaugiuosi, e, kai kurie iš jūsų kolegos supranta, kad reikia e, plėsti mm, vairius parametrus, tai yra žeminių padangų e, parametrus, nes daugelis gyvena šalto klimato šalyse ir pirkdami padangas tie apie tai turi pagal, pagalvoti. Ir manau, kad turėtų būti numatyta tų parametrų skalė, sniego lietaus e, skalė E, etiketėje. Ir e, kalbėjome kitame, kitame komitete, jie pateikė kai kurios e, pasiūlymus apie nudėlimą ir apie rydą. Aš manau, kad ir šitame komitete bus panašių pakeitimų pasiūlymų. Kitais, kiekvienais metais tai yra vertinama, kad 432 tūkstančiai ankstyvų mirčių įvyksta Europos Sąjungoje ir tai yra susiję su makroplastiku, su e, nanodalelėmis. Prastos padangos prisideda prie to, kad šitos, e, šitos dalelės patenka jau į orą ir vartotojai turi žinoti, kiek laiko tarnaus jų perkami produktai, jie turėtų e, galė, turėti galimybę e, pirkti ilgalaikės padangas, kurios e, mažiau plastiko išmeta į aplinką. Be to, pirkėjai turėtų turėti galimybę rinktis žaliasis alternatyvas ir žinotų apie įvairių padangų kainas, jeigu mes skatiname piliečių sveikatą ir, ir sprendžiame mikroplastiko problemą. Tai yra svarbus dalykas ir reikėtų įtraukti ribą, rydą ir nudėlimą į etiketę. Piliečiai nori, kad mes išspręstume šitą problemą ir e, bendrose diskusijose mes galėsim pasisemti iškvėpimą iš Envi komiteto ir mes patys turėsime pasistengti, kad mūsų piliečių sveikata būtų saugoma. Ačiū. Dabar ponas Količek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sutinku su e, anksčiau kalbėjusių kolegų poziciją, tačiau mikrodalelės yra svarbios, bet aš manau, vairavimo saugumas dar svarbesnis. Ir e, padangų atsparumas yra svarbus. Labai svarbu, kiek yra, kiek mikroplastiko dalelių išmetama padangų pagalba. Mes gaminame tokias padangas, kurios, ne, kurios neteršia mikrodalelėmis aplinkos. Tačiau tokiu atveju sukibimas e, kinta ir sukibimas silpnesnis, taigi ką mes norim e, užtikrinti, kad kaip padagos mums turi tarnauti. Yra 24 pakeitimai kurie jau yra pateikti, pakeiti, pateikti ir kai kurie sprendžia labai svarbius klausimus, pavyzdžiui, ar um, um, padangas galima naudoti nepalankiomis sąlygomis, pavyzdžiui, ant ledo arba šlapios dangos, bet vėlgi tai prieštarauja um, padangų naudojimui kitomis sąlygomis. Bet to yra dar nepaminėta pranešime, būtent tai, kad viską reikia sąžininkai įrašyti į etiketę. Ir galbūt reikėtų daugiausia dėmesio skirti pagrindiniams dalykams, o kalbant apie techninius duomenis, mes galėtume, pavyzdžiui, pateikti nuorodą ir jeigu kas nors nori žinoti tą techninę informaciją, jie gali tiesiog e, rasti tuos duomenis ir tie duomenis bus atnaujinami pagal tyrimus. Taigi, e, įvairių, e, ant įvairių paviršių bažiuojančios padangos, įvairių dangų priklauso, nu, sukelia skirtingą nudėlimą, bet to e, klausimas, ar padangos naudojamos teisingai. Reikėtų mm, parengti gerus tikinimo arba testavimo mm, mechanizmus ir e, informaciją teikti mm, atskiriai, o nebūtinai etiketėje. Na, mes galbūt ne dėl visko sutinkame e, su pranešėjų ir bendrapranešėjais, bet mes bendradarbiausime ir išspręsime klausimus. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė Jakob, kad sveikata ir saugumas yra esminiai dalykai šiuose dėrybose. Ir mes čia parlamente manome, kad kiekvienas darbuotojas turi turėti teisę palikti namus e, rytą ir tikėtis, kad grįž saugiai vakariai pas savo šeimą. Mano apygardoje buvo e, avarija. Tai buvo E, autobusas grįžtantis iš šventės, iš festivalio, e, žuvo vairuotojas ir keli e, paaugliai. Ir tyrimė buvo nustatyta, kad to autobuso uh, E, padangų amžius buvo 19 metų. Mes turim užtikrinti, kad žmonės negalės pasinaudoti įstatymų spragomis ir kad mes užtikrinsim vairuotojų ir keleivių saugumą. Taigi, pranešėjai ir bendra pranešėjams aš e, e, noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę dirbti ir e, Taigi vieno iš šitų, e, vieno iš šitų žuvusių paauglių motina e, skatina padangų saugumą. Jos vardas yra Meloji. Dėkuoju, Teresa, kad pasidalinote šią informaciją su mumis. Ir dabar e, parlamento nariai žodžio neprašo, todėl sutikiu žodį komisijos atstovui. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos e, vardu aš norėčiau padėkoti ypač pranešėjui, ponui Boni, už pranešimą ir už kitų parlamento narių darbą, kurie pateikė keitimus ir prisidėjo prie diskusijų. Mes e, matome, kad yra bendras sutarimas, kad reikėtų peržiūrėti padangų ženklinimo reglamentą ir norėčiau paminėti porą dalykų. Mes tikrai labai rūpinamės mikroplastikų ir nudėlimo klausimų. Dėl to mes labai aiškiai siūlome, kad tai reikėtų įtraukti į etiketę. Jeigu yra tinkami ir patikimi testavimo metodai, parengti aišku nesaugumo kainą, Apie tai reikėtų galvoti ir mes turim veikti kaip įmanoma greičiau, kai tik tai turim parengtus testus. Dėl to mes manome, kad etiketės papildymas turėtų vykti per deleguotusius teisės aktus, o, nes tai greičiau yra negu pagal, pagal bendro sprendimų prieimimo procedūros tvarką. Ir parlamentas prižiūrės, kaip vykdomi deleguotieji teisės aktai ir gali prieštarauti. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką noriu paminėti, tai yra pasiūlymas, kad klasės neturėtų būti keist, pakeistos, jos turėtų likti tokios, kokios yra dabar galiojančiame reglamente. Čia mes norime paminėti, kad kai e, dėl e, padangų žemės ant šlapios dangos, tai yra kelios klasės, aš nemanau, kad vartotojas gali palyginti ir tink, primti tinkamą sprendimą, taigi manome, kad jas reikėtų pritaikyti, kaip mes siūlome e, savo pasiūlyme. Ir panašiai ir variklio keliamo triukšmo, bendras saugumo reglamentas atėmė tas žemiausias klases. Čia jau yra problema ir reikėtų į tai kažkaip atsiliepti ir pakeisti e, klases. Taip pat dėl, e, e, dėl atsparumo reikia pasakyti, kad 40 procentai modelių yra didžiausiose trijose klasėse. Tai tikrai yra etiketės aukštesnioje daly, taigi kaip sutarė įstatymų leidėjai, 7 metų pagrindų reglamente buvo kalbama apie e, skalių pakeitimą, kad vartotojai galėtų aiškiai pasirinkti ir tai būtų skatinamas gamintojams, gamintojams e, gaminti tokias prekes, kurios yra aukštesnėse klasėse. Taigi tiek, ponė pirmininkė, ir esam pasirengę pateikti techninę informaciją, jeigu, būtų, jeigu to reikėtų, bet daugiau neturiu ką pasakyti. Dėkuoju, dėkuoju, kad esate pasirengę bendradarbiauti. Ponas Kastilijo nebėra jo su mumis, bet aš manau, jis žinos, kas yra pasakyta ir 7 sausio vyks balsavimas įtrė komitete kitais metais ir vėlgi bus tokia pat diena kaip šiandien su daug balsavimų. Na, aš atsiprašau, kad dar kartą prašau žodžio, bet tai yra bendras dalykas. Aš manau, kad yra didelė e, klaida visose dokumentų paketuose daugybę teisės aktų projektų, tai tikrai yra nesąmonė. Aš manau, kad mm, ir mm, komisija nėra pasiruošusi viską padaryti. Mes turim dirbti labai greitai ir pranešimai e, kurie, dėl kurių balsavome šį rytą, buvo daugybė mm, pakeitimų. Mes negalime jų, juos visus atsižvelgti, mes neturim e, taip daryti. Ir čia yra didelis pavojus. Čia reikia pradėti dirbti ir šešis mėnesius. Ir kalbam apie padangas ir e, reikėtų, e, nes kalbam apie tai, kas vyksta keliuose, taigi čia nėra mm, lengvi ir jokingi dalykai. Na, teisingai, ponė Mirtan, na, tai yra klausimas, e, reikėtų tęsti darbą, tai yra techninis darbas Aš taip pat e, esu nustebusi, kiek daug mes turim padaryti. Ir man ateina toks jausmas, kad aš tiesiog na, negaliu įsigilinti pakankamai detalių, nes mm, yra didžiulis spaudimas. Na, bet tai reikia kalbėti su koordinatoriais, su įvairiomis frakcijomis ir su kitame koordinatorių posėdėje su pirmininku mes kalbėsime mm, su parlamento pirmininku. Dabar kitas klausimas Europos Sąjungos brandės saugos priemonė papildanti kaiminysės plėtros ir tarptautinio bendrabiavimo priemonę. Mūsų pranešėjas yra panas Rūčiavas, jam iškart suteiksiu žodį. Dėkoju. Kolegos, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus ir ypač dėkoju šešiniams pranešėjams už jų rimtą indėlį ir produktyvų darbą rengiant pranešimą. Priemonės esmė – brandolinė sauga trečiosiuose šalyse. Turėsime mechanizmą, kuris leis e, skleisti brandolinės saugos idėjas visame pasaulyje, e, taip pat e, pasižiūrėti į dabartinius susitarimus šią srityje, juos pakoreguoti ir užkirsti kelią brandolinėms nelaimėms. E, bendravome su trečiosiomis šalimis ir e, ne bet kokią pagalbą teiksime joms, bet konkrečią pagal Euratomo bendrijos akį teiksime eksperti, ekspertinės žinias brandios saugos ir apsaugos srityse. Mes e, Strasbūre praeitą savaitę su šešėlės manešiais labai gerai pasikalbėjome ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį keletą dalykų. Pirmiausiai, skaidrumas priimant sprendimus susijusius su branduolinė sauga trečiosios šalyse. Daug kolegų išsakė labai rimtų nuogastavimų. Jie teisingai e, sako, kad skaidrumo likmuo atvirumas trečių šalių valdžios institucijų priimant sprendimus dėl brandolinių klausimų nėra pakankamai daramo ligmens reikia situaciją pagerinti. Ypač e, tai aktualu galvojant apie artimus kaimynus. Dėl šios priežasties aš pritariu pakeitimams, kurie siekia e, pakeitimais perkelti iš konstatuojamų dalių į pagrindinę pranešimo dalį, tai yra nuostatas dėl e, branduolinės saugos. Taip pat e, siūlau atskirą straipsnį reglamente dėl skaidrumo reikalavimų pagal atitinkamus teisės aktus ir tarptautinės priemonės. Uh, atsižvelgiant taip pat, kad gali būti ir e, tam tikros e, neskelbtinos informacijos. Antras dalykas - tarptautinis bendravimas bendrinės slaugos srityje. Pritariu kolegoms, kurie ragina reglamente naujajame e, įrašyti tarptautiniam branduoliniam saugumui taikomus kriterijus perkelti iš dabartinės priemonės į naują reglamentą. Uh, atitinkamas nuostatas. Ir aš manau, kad tai leis e, užtikrinti geresnį bendrą supratimą apie šią priemonę tarp atitinkamų suinteresuotų subjektų. Trečias dalykas - sąlygos. Mano nuomonė, tam tikros sąlygos, kurias siūlo kai kurie kolegos kurios turėtų būti taikomos visoms trečiosioms šalims, e, jeigu jūs nori pasinaudoti branduolinės saugos priemonė, yra pakankamai subalansuotos. Jeigu mes jas patvirtinsime, daugumą trečių šalių tarsi atgrasysime kreiptis pagalbos ir pasinaudoti mūsų paramą. Bijau, kad reikalauti, pavyzdžiui, kad visiškai būtų įgyvendinti teisinės valstybės principai, e, žmogaus teisės, E, reikš, kad dauguma e, galimų partnerių nesikreips į mus. Nes yra šalių, kuriuose įtvirtintos principus yra gana problematiška. Taip pat nepamirškime, kad egzistuoja ir kita priemonė. Tai yra kaiminystės e, plėtros tarptautinio bendravimo priemonė. Tarp jos tikslų būtent ir yra parama demokratizavimo procesams, teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms, o brandolinės saugos priemonė yra papildanti e, tą platesnę priemonę. Mes taip pat turime užtikrinti pakankamai lankstumo, kad komisija galėtų e, suvaldyti situaciją, e, kai kyla surūpinimas dėl brandolinės saugos ir kai galima uh, spręsti problemas bendrabiaujant su trečiaja šalimi. Dėl to svarbu yra pasižiūrėti dar kartą į tas sąlygas ar e, sušvelninti jas. Kaip kad, e, pavyzdžiui, tekste dėl kriterijų taikomų bendradarbiavimui brandolinės saugos srityje e, keletas pakeitimų yra susijęs su veikla, kuri nėra konkrečiai susijusi su Euratomu. Pavyzdžiui, uždarant elektrinės e, dėl, dėl tų dalykų e, yra pasiūlyta pakeitimų taip pat dėl darbuotojų esančių netoli brandalinių jėgainių. Tie dalykai yra susijęs su platesniais klausimais. E, tiksliau, su platesnėmis nuostatomis išdėstomis bendradarbiavimo priemonėje. Kai kas kelia klausimų dėl teisinio pagrindo ir aš e, savo ruoštų kreipiausi teisės tarnybą, prašiau išaiškinimo dėl teisinio pagrindo, visiems perdaviau išvadas, Euratomo sutartis pagal tas išvadas yra būtent teisingas pagrindas tai papildomai priemoniai. Tai tiek. Apsiribosiu tuo. Labai ačiū labai išsamei pristatėte savo nuomonę. Dabar ponas Telička. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu. Aš kalbėsiu trumpai, dėkoju pranešėjui ir paminėsiu tik vieną klausimą. Tačiau prieš tai noriu kai ką pasakyti. Antra grupė kompromisinių pakeitimų, kuriuos ką tik gavome, Aš labai greitai peržiūrėjau e, juos, tad išalėti darybose vakar iki vėlumos e, dalyvau rytoj reikės balsuoti, bet aš galiu pasakyti, kad man ramu pasižiūrėjusi juos ir man atrodo, kad mes sugebėsime suderinti viską. Aš pritariu dėl tų kelių dalykų, kuriuos paminėjo ponas Ručiavas. O aš norėčiau konkrečiai sureaguoti į vieną dalyką. Tai yra kai kurių kolegų bandymus uh, sąlygų pernelik daug nustatyti. Aš suprantu, kad e, kolegoms kila problemų dėl žmogaus teisų. Praeitą savaitę per plenarinę sesiją matome, matėme tam tikrų dalykų, bet tai nėra susitarimas, e, kurį būtume sudarę e, pagal tam tikrą kitokį straipsnį, kur nusileistume ir kur turėtume taikyti sąlygas dėl žmogaus teisių. Tai yra pasiūlymas susijęs su brandolinės saugos didesnės užtikrinimu šalyse esančiose netoli ES kaiminėse ir taip pat tai prisidėtų prie brandolinės saugos e, stiprinimo ES, nes sienomis juk neapsiriboja brandoliniai dalykai. Taigi mes turime galvoti apie saugą Ir e, tie pasiūlymai e, nebūtinai padės tiems, kurie e, kurių teisės yra gniaužiamas dėl to, kad kai kuriuose iš tų šalių tos žmogaus teisės ir e, taip jau nėra labai tvirtai gerbiamos. Aš manau, kad pranešėjas ėmėsi teisingo požiūrio dėl teisinės išvados. Aš pasižiūrėjau ją, Taip, e, Euratomas yra e, pagrindas tinkamas, tai 203 straipsnis. Aš norėčiau e, pasiūlyti kolegoms, kurie galvoja kitai, pasižiūrėti dar kartą į tas išvadas ir manau, kad tikrai mes e, susitarsime gana greitai dėl kompromisinių pakeitimų ir toliau dirbsime. Čia linkme su pranešėju dėkoju. Dabar Ponas Količiuk. Dėkoju. Džiaugiuosi matydamas, kad kolega Určiavas bando akcentuoti esminius dalykus, o ne e, sąlygas pagal kurias mes bendrautume ar nebendrautume su trečia šalimi. Jeigu pradėsime kalbėti apie žmogaus teisės, tai tuomet pirmiausia pažiūrėkime į save. Yra daug dalykų Europos Sąjungoje, kurie prieštarauja e, pagrindinių teisų hartijai, jungtinių tautų principams ir taip toliau ir panašiai. Taigi eikime prie, esmė, prie esmės. Vienoje veikia agentūra, kuri E, turėtų e, visuomet, e, su jie turėtume konsultuotis kaip su tarptautinė agentūra. Ir mes turime prisiminti tą dalyką. Euratomas yra vienas dalykas, bet turime nepamiršti, kad kažkas turi būti galiausiai atsakingas už, pavyzdžiui, pagalbą, už bendradarbiavimą ir uh, reikėtų kažkokios struktūros, kuri leistų mums primti sprendimus ir tai reikėtų įrašyti į tekstą. Jeigu mes bandysime eiti į kitas rytis, kuriuose tarp atominės energetikos e, agentūra ne, nedirba, tai mes tarsi vieni eitume tam tikrą linkme. Būtų labai gerai užtikrinti aukšto lygio bendradarbiavimą su kaiminėmis. Bet jeigu mes norime padaryti savo priemonę patrauklę, pagalvokime, kaip tą padaryti, kaip tą užtikrinti. Norėčiau pa dėkoti pranešėjui ir iš šimties tvarka e, reiškiu pritarimą pono Teliškos mintims, dėjo nebėra salėje. Mes girdėjome, ką jūs pasakėte, bet kokiu atveju, sako pirmininkė. Dabar komisijos atstovas. Dėkoju, gerbama pirmininkė. Trumpai dar norėčiau kai ką pasakyti, sako pirmininkė. Prašom. Prašom, ponia Majerį, žodis jums. Bandysiu šiek tiek apie platesnį kontekstą pasakoti ir sureaguosiu į klausimus. Aš norėčiau padėkoti parlamento nariu už darbą. Tikrai yra sudėtingas šis klausimas, gana techniškas, gal penelik techniškas. Ir e, tai yra tarsi E, langas brandolinės saugos srityje. Norėčiau padėkoti Jums už darbą, už pakeitimus. Mes uh, galvojame apie tai, galvodami apie naują programą. Tai yra uh, devintajame dešimtmetyje pradėtas jau darbas komisijoje po uh, Sovietų sąjungos žlugimo, po baisiosios Černobilio katastrofos ir buvo tuomet nuspręsta parlamente, kad reikia galvoti apie e, kaiminę šalis, pirmiausia, buvusias Sovietinės Respublikos šalis ir siekiant e, užtikrinti didesnę pradolinę saugą ir išvengti antro Černobilio. Tuo metu atsirado naujos priemonės ir tam tikros iš tų valstybių, net kai kurios valstybės narės vėliau pasirinko uždaryti pirmosios kartos brandolinės jėgainės, nes jos buvo ypatingai E, pavojingos, jos netiko pirminių saugumo reikalavimų. Ir būtent vadovaudamėsi šią dvasę mes dirbame toliau. E, nuo 2007 metų bendraujant su, pavyzdžiui, Rusija kilo tam tikrų problemų. Uh, Buvo nuspręsta, kad patirtis sukaupta po, bendraujant su sovietinėmis šalimis buvusiomis po Sovietų sąjungos žlugimo, e, parodė, kad mes galime teikti konsultacijas, padėti šalims e, tvarkyti su brandolimis jėgainėmis. E, Ir taip pat e, turime galvoti apie kitą veiklą, ne tik apie brandolinės veiklas, pavyzdžiui, e, reaktoriai naudojami moksliniuose tyrimuose ir panašiai, e, kur tie renginiai galbūt nėra tokie galingi, bet egzistuoja jie ir, pavyzdžiui, mažiau įsivyščiusiuose šalyse jų yra ir ypač Afrikoje tie įrenginiai nėra saugus e, bendraja prasme, rizikingi ir kyla e, klausimų dėl saugos. E, tai nėra susijęs su priemonė, apie kurią mes kalbame šiandieną, bet yra kita priemonė taikos stiprimo priemonė ir pagal ją taip pat dirbama šioje srityje. Dar vienas dalykas - teisinis pagrindas. E, matau, kad jau e, lyg išspręstas šis dalykas. E, branduolinės saugos klausimai yra susiję pirmiausiai su Euratomo veikla, bet pavyzdžiui, patalpų valymas nuo taršos kita veikla ir tą, tą veiklą galima vykti pagal kitas priemonės, pavyzdžiui, kaiminystės, tarptautinio bendrabiavimo priemonė ir mes naudojame jau šiandieną tas priemonės tam, kad galėtume vykdyti tam tikrą veiklą. Pavyzdžiui, užterštų e, teritorijų valymas e, būsiuose sovietinėse šalyse Centrinėje Azijoje. Ir norėčiau padėkoti Jums taip pat už e, Jūsų požiūrį į sąlygų taikymą. Tai klausimas, kuris yra tikrai labai svarbus. Mes esame pastebėję, kad šalyse, kur galim, kuriuose būtų galima taikyti sąlygas, yra e, tos šalis, e, kuriuose yra daug e, saugumo problemų, saugumo sovietų, atsiprašau, sovietų saugumo problemų, kurios gali kilti ES. Pavyzdžiui, Iranas viena iš tų šalių nuo 2005 metų imtasi jau atitinkamų priemonių, bet e, žinome, kad e, ir buvo reikalavimai keliami Iranui, bet e, Iranas tuo pačiu metu pažeidinėja žmogaus teisės. Taigi atsiranda prieštaravimas tam tikrų dalykų, bet vis tiek mes turime bendrauti su tomis šalimis, kad pagerintume situaciją ir e, ypač e, su kaiminėmis šalimis turime tai bendradarbiauti. Ir Aš taip pat e, girdėjau jūsų požiūrį į dėl lankstumą ir norėčiau padėkoti Jums už tai, nes tokioje srityje, kai branduolinė e, situacija keičiasi labai greitai, atsiranda e, naujos e, branduolinės radiologinės technologijos ir mes turime gebėti greitai e, re, reaguoti ir, pavyzdžiui, kartais yra sunku numatyti iš anksto, kas gali e, atsirasti. Pagrindinės priemonės, kurios susijusios su, tai yra priemonė, kuri susijusios su šalių saugumu ir galvom apie tai, kaip e, teikti paramą brandolinės saugos e, tarnyboms. Mes konkrečiai su pačiomis. E, jėgainėmis, pavyzdžiui, nebendravome išskyrus tokius atvejus kaip kad Armenijoje. E, Serbijoje taip pat yra moksliniams tyrimams naudojamas reaktorius. Ir e, mes dirbame tiesiai su operatoriais, siekdami įtvirtinti, užtikrinti saugumą. Mes, kaip ir visi, e, turime būtinai vertinti mūsų projektų poveikį. Tai labai svarbu ir mes kasdien galvojame, kaip apibriežti deramus rodiklius, kad mes galėtume įvertinti padėtį atitinkamos šalies ar įrenginių. Ir taip pat mes turime gebėti vertinti, ar savo veiksmais tų renginių saugą sustiprinome ir ar sustiprinome, pavyzdžiui, e, priežiūros institucijų kontrolinius e, gebėjimus kontroliuoti, vykdyti priežiūrą. E, būtent yra toks mūsų požiūris, tai yra ir susijęs su atsparumo bandymais. Ne komisija ir ne ES šiaip pati atlieka tuos bandymus nors energetikos generalinio direktorato kolegos su to yra susiję, bet mes e, inspekcijomis e, sekdami, kaip yra įgyventami rezultatai po atsparumo testų bandymų, e, galime prisidėti prie saugos ir taip pat turime dirbti su priežios įstaigomis brandolinės saugos institucijomis, nes jos turi atlikti savo darbą ir mes pagal šią priemonę numatome bendradarbiavimą su tarptautinėmis e, e, institucijomis, pirmiausia, Tatena vienoje veikianti, taip pat su Azijos, Centrinės Azijos e, šalių institucijomis. Reikia siekti pažangos regionų lygmenių, reikia užtikrinti, kad šalis tarpusąje bendarbiautų, kaip jūs sakėte, e, brandolinės saugos dalykai neapsiboja sienams, nereikia vizos radioaktyvumui pavyzdžiui, kad jis nukeliautų į kitą šalį. Taigi tiek aš norėjau Jums pasakyti. Europos brandolinės saugos priemonė e, numatytas ryšys e, su kitomis priemonėmis, saugumo stabilumo priemonė, pavyzdžiui, brandolinė sauga ir saugumas yra sritis, kur yra susijusi su kitomis sritimis ir mes dažnai naudojame tas pačias technologijas, nuėdami e, renginių, medžiagų saugumą įvertinti ir taip pat saugiklių saugumą. E, Ir tie dalykai yra labai artimi ir e, kasdien yra e, bendradarbiaujama gyventinant e, skirtingas priemonės, kadangi jos yra susijusios. Aš galėčiau atsakyti ir kitus klausimus ir tikiuosi, kad neužėmiau per nelik daug laiko. Šie klausimai yra labai techniški, bet aš norėjau juos atsakyti. Taip, Kadangi tai tikrai labai specifiniai tokie argumentais, tai daugiau laiko jums skiriam, o dabar socialdemokratų šešėlinis panas Gair. Italija. Ačiū pirmininkė. Kiek moku italų kalbos, tai pakako, kad suprasčiau, kad jūs manęs klausėt, ar norėsiu pasisakyti, kuomet įėjau į salę, nežinojau kokiu klausimu tuomet, e, tai aš paprašiau žodžio jau, kai susigaudžiau, kuris klausimas. Noriu padėkoti mm, kolegoms už parengiamą į darbą šešėlinių e, susitikimą. Manau, mes tikrai panašiai mąstome daugeliu klausimų ir, ir galima tą bendrą sutarimą dar labiau stiprinti, bet svarbu, kad e, būtent piliečiai būtų įtraukti ir mano frakcija e, ir apie tai galvoja ir pagrindinėme tekste reikėtų būtent galvoti apie brandolinių technologijų civilinį panaudojimą. galvojant apie brandolinės energetikos e, plėtojimą, e, to ateitį, reikia turėti omenyje, kad piliečiai turi teisę informaciją ir kad valstybės pareiga užtikrinti brandolinių renginių, kurie yra jos teritorijos saugą. Uh, Taigi reikia daugiau skaidrumo ir tam reikalingos tinkamos nuostatos. Papildomumas yra svarbus elementas. Čia turiu omenyje darbą su tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinių susitarimų laikymas. Į tai turi būti atsižvelgta ir, ir komisijos pareiškime apie tai buvo užsiminta. Mes labai tikimės, kad iš tikrųjų brandalinės saugos visa tarptautinė sistema bus sustiprinta Ir reikia nepamiršti taip pat ir branilių ginklų neplatinimo nuostatų. Mani, ma, mąstyčiau panašiai kaip komisija. aplink mus e, dirbančios demokratinės valstybės galbūt e, nevienodais metodais e, dirba, tačiau būtina visų pirma galvoti apie brandolinių įrenginių saugą ir ne visuomet tai priklauso vien tik tai nuo to, ar valstybė yra demokratinė ar ne bet būtina galvoti apie viso regiono saugumą, jeigu met eina kalba apie brandolinius įrenginius, ne vien tik tai vienai valstybei tai yra aktualu, reikia galvoti apie visą regioną ir aišku, buvo apie tai jau kolegų minėta. Ta mintis yra labai svarbi ir tos sąlygos, prielaidos yra būtinos, būtina jas užtikrinti. Uh, Mm, ir tinkamos priemonės turi būti tam panaudotos. Mes tikrai norėtumėm, kad mm, brandolinės saugos taisyklės būtų mm, minimalus standartas, kuris būtinai turėtų būti garantuotas. Tikrai to siektume. Ačiū. Dabar apibendrinimui e, suteiksiu žodį kolegai Ručiev. Clarification. Kalbant apie šią priemonę, šį reglamentą, realiai nieko prieš tarpingo ar komplikuoto nebuvo pasakyta, taigi neturiu labai daug ką ir pridėti daugiau. Šešėlinėme pranešime mes aptarėme aštuonis kompromisinių pakeitimų pasiūlymus ir esu tikrai labai dėkingas už kolegų didžiulį bendradarbiavimą ir prašysiu jų paspartinti Dėkuoju šešėlėms pranešėms, tikiuosi, kad mm, tikrai galėsime sparčiai dirbti toliau, nes balsavimas komitete yra gruodžio 3 dieną. E Labai ačiū. Pranešėjas jau paminėjo terminus ir balsavimo datą, taigi Tuo galime baigti diskusiją šio klausimo. Dėkuoju visiems dalyvavusiems. O dabar galėtumėm pradėti seminarą dėl Brexito ir horizonto programos ir kalbėsime apie Brexito poveikį horizonto programai. Turėsime tikrai aukšto lygio ekspertus, kuriuos dabar paprašysiu ateiti čia į e, prezidiumą, prisijungti prie mūsų čia. Turėsime valandą šiam seminarui. E, Prašau, gal iš karto, ir, mm, ir, ir, kad galėtumėm iš karto pradėti darbą. Vedo con piacere che sono tre signore, e tutte Labai džiaugiuosi matydama tris moteris. Tikrai puikus atstovavimas, kvalifikuotas ekspertės turime, taigi Renilde Vigelers mums pristatys breksito galimą poveikį horizonto Europai programai. Uh, Ir dabar prašom laikas jūsų pasisakymai. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt mus ateiti, jums papasakoti apie breksito poveikį e, horizonto Europai programai. Aišku, visuomet yra sudėtinga kalbėti apie breksitą, kadangi yra dar tiek daug neiškumo, netikrumo, kaip uh, toliau plėsto, plėtosis breksitas, sunku kalbėti apie breksito padarinius. Mes norėjome pažiūrėti tai iš ypatingo tokio požiūrio taško kaip horizontas Europai turėtų būti toliau plėtojamas, įdėlioje situacijoje, kuomet turėtume 27 ES valstybės narės toliau, uh, kai, kai, po, po breksito, ką reikėtų daryti. Pateiksiu visų pirma šiek tiek faktų. Visų pirma, mes bandom geriau išsiaiškinti, kaip bendras mokslinio tyrimų, kaip bendra visa mokslinio tyrimo aplinka plėtojasi, rutuliojasi, koks visas bendras yra kontekstas Horizonto Europai programai. Ir norėjome analizuoti, kaip uh, Mm, tas globalus tyrimų visas kraštovaizdis yra daugia polis, kaip jis keičiasi. Kinija yra labai tikrai um, sparčiai kylanti žvaigždė. SRA yra labai svarbus indėlis. Galbūt netoks dinamiškas. Uh, kaip Kinijos, galbūt čia mūsų dalyvavimas, bet mes prisivėjom bent jau JAV. Mm, dabar reikėtų panalizuoti, kokius poveikius Junktinės karalystės pasitraukimas turės Europos ateičiai, būtent šioje srityje, galvojant apie mm, globalią mokslinio tyrimų aplinką, galvojant apie kompetencijos stiprinimą. Uh, Ir čia kokie būtų pagrindiniai keliai į kompetencijų stiprinimą, kaip būtų galima geriausiai pritraukti geriausius talentus, iš kurie bebūtų, kad stiprintumėm kompetencijas Europoje. Kaip reikėtų pasimokyti iš kitų tų kompetencijos centrų, tų kitų polių. Uh, kitų valstybių patirties. Reikia aktyviai dalyvauti, aišku, mokslinėme bendarbiavime, nes kuomet gali dirbti su geriausiais talentais, kur jie bebūtų, tai e, labai yra svarbu, jos reikia ne tik pritraukti, reikia su jais ir bendradarbiauti, tai yra tikrai labai du svarbus mechanizmai, norint stiprinti mūsų kompetencijas šią srityje. Mm, turint omenyje, kad turime štai tokį daugia polį globalų mokslo pasaulį, turime galvoti apie tai, kaip atverti sienas, kaip mm, užtikrinti ir mūsų kompetenciją mokslo srityje, bet ir plačiau, aišku, mm, būtent turint omenyje daugia polis, koks yra visas tas kraštovaizdis, kur tie kompetencijos centrai, poliai išsidėstė. Uh, Tokiu būdu galime sukurti pridėtinę vertę mokslo srityje. Na ir galiausiai reikia akcentuoti, kad būtent tokiame daugia polyje mm, mokslo pasaulyje labai svarbu yra būtent pritraukti talentus, bendarbiauti su jais ir reikia galvoti, kaip tai, kokį poveikį tai turės pagrindų programai ir kitoms ES priemonėms. Uh, Mm, turint omenyje, kaip tas mokslo pasaulis atsiveria, prie mūsų sienų taip pat ir reikia svarstyti mm, padarinius, kuriuos turės vienos valstybės pasitraukimas būtent tai, tai tiem ant. Tai atvirai horizonto programai. Čia nu, norėsiu Jums parodyti tai šiek tiek lentelių, šiek tiek skaičių. Šioje skaidrėje matome kaip mokslo tyrimų nu, geografija dabar atrodo, Pasižiūrėkime, kur daugiausia yra mm, daugiausia, daugiausia mokslininkų kompetencijos įgūdžių e, sukūriama, kokia yra ES mm, pozicija su Junktinė karalystė ir be jos matome, kad ES yra ta vieta, kur daug yra daugiausia paskelbiama mokslinių leidinių, kurie dažniausiai yra cituojami, um, kaip matome, per netrumpą laikotarpį ES pakankamai gerai sekasi šią srityje, tikrai mes esame fronto linijose šio klausimu ir um, tas palyginimas Laiko prasme tikrai yra neblogas, bet matome, kad Kinijos vaidmuo čia tikrai stiprėja. Ir aišku, kadangi Kinijos vaidmuo stiprėja, tai kiti tie poliai turi šiek tiek savo svorio atiduoti Kinijai. Ir daugiausiai, man atrodo, nukentėjo JAV šio klausimu. Ji, mm, ji traukėsi, jo dalis, jos, JAV dalis mažėja, tuo tarpu, kai Kinijos dalis auga. E, būtent minint tuos leidinius, kurie dažniausiai yra cituojami. Dar ką dėl Europos noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų Europa yra labai svarbi, galvojant apie tą kompeten, kaip, kaip kompetencijos polius. Ir e, tikrai sugebėjome išlaikyti savo pozicijas. Netiek daug mūsų svorį susitraukė kaip JAV. Tikrai daug geresnė situacija yra palyginti mes. Taip nepasidavėm Kinijai matome skaičius visai ES. Skaičiavau, kaip jau minėjau, mm, Benknės karalystės ir su Junktinė karalystė. Junktinė karalystė yra labai svarbi iš tikrųjų šiuo klausimu, kad mes būtumėm fronto linijose ir e, su Junktinės karalystės pastraukimu tikrai suprasime pakankamai daug, daug svorio, bet aišku, kitos valstybės irgi yra svarbios užtikrinant mūsų fronto linijos pozicijas daugia poliame pasaulyje, tai yra labai svarbu. Kinijos augimas, kompetencijos stiprėjimas yra toks aspektas, į kurį būtina atsižvelgti greičiausiai ateityje. Tos tendencijos išliks ir gal stiprės netgi Tad reikia tą turėti omeny, jeigu norime, kad Europa toliau liktų fronto linijose čia. Dabar kitas klausimas, kaip užsitikrinti, kad mm, turėtumėm puikų mokslo lygį Europą ir jį išlaikytumėm. Čia būtų svarbus du mechanizmai, kuriuos reikėtų paminėti tam, kad valstybės kompetencijos lygį galėtų išlaikyti ir gerinti. Viena vertus reikia paminėti gebėjimą pritraukti mokslininkus, talentingus mokslininkus iš nesvarbu, kur jie bebūtų, uh, Tokiu būdu galima tikrai labai didinti savo kompetencijos lygį ir matome kairėje pusė lentelė, kiek valstybė sugebėjo pritraukti mokslininkų iš užsienio. Atviriausia valstybė šia prasme yra Šveicarija, joje yra daugiausia atvykstančių mokslininkų ir jungti labai mažai iš jos yra išvykstančių mokslininkų. Junktinėje karalystė taip pat čia neblogai atrodo. Mm, Vokietija, Prancūzija yra stambios valstybės, gal jos nėra tokios atviros, kaip pirmieji du pavyzdžiai, bet vis tik tai gan sėkmingai joms pavyksta pritraukti talentus iš užsienio. Mm, tai yra labai svarbu, nes tai padeda stiprinti kompetenciją, bet dar svarbu būtų paminėti tai, kas yra dešinėje pusėje skaidrės parodyta. Tai yra žmonės, kurie pritraukėte ir kurie yra aukščiau nei vidurkis savo talentingumo pras, kompetencijos prasme. Tai yra kuo mm, aukščiau aukštesnis yra ekspertinis lygmuo mokslininkų, tuo daugiau galite sustiprinti savo valstybės kompetencijos lygį. Kaip matote, štai o, įvertinant bendrą mokslininkų iš užsienio skaičių yra situacija vienokia, bet toliau, kai žiūri jau į kitus rodiklius, pavyzdžiui, kiek yra grįžtančių mokslininkų, kiek yra pasiliekančių mokslininkų, kiek yra išvykstančių mokslininkų, čia jau situacija skirtingų valstybių yra skirtinga. Kartais iš tikrųjų susidaro ir tas toks neigiamas užburtas ratas ir Reikėtų tai turėti omenyje. Jei jeigu pritrauki daugiau negu išvyksta, gal, tas mobilumas galbūt nėra tada toks e, baisus dalykas, vis tik tai tikrai svarbu, ar sugebi daug pritraukti mokslininkų iš užsienio. Ir svarbiausia, aišku, pritraukti geriausius mokslininkus. Ir labai svarbu yra, kad to, to, tos valstybės, kurios aukščiausią kompetencijos lygį išlaiko, tai yra tos valstybės, kurios iš, pritraukia pačius talentingiausius mokslininkus iš užsienio. Uh, E, čia paminėtina e, Šveicarija, Junktinė karalystė. E, Junktinės karalystės beje kompetencijos lygis labai paremtas tuo, kad jie sugeba pritraukti aukščiausio lygio mokslininkus. Galbūt tai, kai Galbūt jungtiniai karalystė iš tikrųjų tai kainuos nemažai, jeigu ji nebus tokia atvira. Toliau Kinija, čia visai kitokia istorija. Daug atvykstančių e, užsienio um, mokslininkų yra, tačiau uh, E, yra grįžtančių daug mokslininkų, kurie yra galbūt mm, pakankamai aukšto lygio geresni nei a, vidurkis, tačiau galbūt netokie geri vis tik tai kaip, ger, kaip geriausi tie pavyzdžiai, ką sugeba pritraukti JAV, sakykime. Mm, ir kartais e, Kinija išsiunčia savo geriausius talentus į užsienį ir tikisi, kad po to jie įgyja um, dar daugiau uh, kompetencijos sugrįž atgal į Kiniją. Ir mm, daug iš tų mokslininkų iš Kinijos vyksta į JAF ir tokiu būdu taip irgi sukūriamas toks tas ratas, kuomet tie mokslininkai iš Kinijos juda į Ameriką, grįžta atgal į Kiniją. Taigi, minėjau, labai svarbu yra talentų pritraukimas iš užsienio, bet lygiai taip pat svarbu yra ir galimybė iš, išlaikyti pritrauktus talentus, jeigu jų kompetencijos lygis yra labai aukštas. Toliau, aišku, reikia paminėti e, tų pritrauktų e, talentų sugebėjimą bendradarbiauti su esančiais mokslininkais ir iš tikrųjų tas tas mokslininkų bendrabiavimas yra nepaprastai svarbus faktorius lemiantis kompeten, bendrą kompetencijos lygį. Ir mes žinome, kad tas tarptautinis mokslininkų bendarbiavimas yra daug aukštesnio, lemia daug, daug aukštesnę mokslo kokybę, aukštesnį mm, e, mokslo tyrimų lygį nei vien tik tai nacionalinis mokslininkų e, bendarbiavimas. Pavyzdžiui, e, pavyzdys yra pateiktas Vokietijos, Junktinės karalystės, Prancūzijos mokslininkų bendradarbiavimas biomedicinos mokslo tyrimų srityje. Ir iš tikrųjų, tikrųjų šis septynis kart didesnė kokybė nei galėtum tikėtis, mm, kuomet dirba tie aukščiausio lygio poliai tarpusavėje, tai lemia tikrai pačio aukščiausio lygio mokslinį darbą mm jeigu nori būti mokslo pasaulyje tikrai tas polius, tas, ta priešakinė fronto linija, nori būti labai stiprus kompetencijos prasme, tai iš tikrųjų labai svarbus būtent tas bendarbiavimas. Ir dabar tada būtų klausimas, kokie yra čia pasiteltini instrumentai, priemonės, pagrindų programos, ar iš tikrųjų tai, ką mes turime, skatina pritraukti talentus iš užsienio ir skatina užtikrinti tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą bendradarbiavimą. Čia jeigu pažiūrėtumėm į bendradarbiavimo projektus, ypač Kalbant apie ramstį dėl visuomenės iššūkių, 7 pagrindų programoje, čia jeigu iš tikrųjų bendradarbiavimas už ES ribų yra pakankamai menkas. Daugiausia bendradarbiavimas, kuris vyksta pagal 7 pagrindų programą, vyksta ES viduje. Ir tikrai bendarbiavimas su trečiosiamis šalimis yra labai ribotoje, mm, ribotos apimties. Pagrindų programa, ką padeda sukurti, tai papildomos paskatos bendradarbiauti ES viduje tarp skirtingų valstybių narių. Dabar klausimas, aišku, jeigu Junktinė karalystė pasitrauks per Brexitą, tie, kas dabar bendradarbiauja su Junktinė karalystė, kiek jie prarastų ir kaip po to, ar jiem būtų daug sudėtingiau bendradarbiauti tarpusavėje, jeigu jau Junktinė karalystė nebedalyvautų pagrindų programoje. Mes žiūrėjome į tuos bendradarbiavimo projektus pagal 7 pagrindų programą su Junktinė karalystė, žiūrėjome, kurios valstybės daugiausia bendradarbiavo, daug daugiau bendradarbiavo su Junktinė karalystė nei kitos. Ir čia paminėčiau Daniją, Norvegiją, Niderlandus. E, Šveicariją, kitas valstybės. Tikrai tai yra tos valstybės, kurios daugiau nei kitos bendarbiauja su Junktinė karalystė ir jos daugiausiai praras Junktinė karalystė pasitraukus. Airija, aišku, kada labai artima, turi sieną. Uh, ne vien tik Junktinė karalystė e, iš tikrųjų daug praras dėl to, kad nebegalės bendradarbiauti su ES atitinkamomis valstybėmis narėmis, bet ir tos ES valstybės narės, kurios dabar smarkiai bendradarbiauja su Junktinė karalystė, irgi daug praras, kadangi praras partnerę. Taigi aš jau minėjau galimybę pritraukti talentus iš užsienio. Labai svarbu čia yra paminėti Europos mokslo tyrimų tarybą, tai yra labai svarbi priemonė užtikrinti mokslininkų pritraukimą, jį padeda užtikrinti mokslininkų judumą mm, kad jie galėtų judėti po ES, nes iš tikrųjų tokiu būdu suteiktos stipendijos gali būti perkeliamos. Uh, Dėmesys yra visų pirma į kompetenciją ir Europos mokslo tyrimų taryboje yra kai kurios valstybės, kuriams labai gerai sekasi dirbti, čia Junktinė karalystė paminėtina. Junktinės karalystės sėkmė yra paremta gebėjimu pritraukti talentus iš užsienio, vėlgi tą turiu paminėti. Ir Junktinė karalystė praras daug dėl to, kad nebegalės pritraukti talentų iš ES valstybių narių dabar kurios valstybės daug mokslininkų siunčia į Junktinę karalystę, tai yra Italija, bet taip pat Vokietija, Ispanija. Vėlgi, tos valstybės irgi tam tikrą prasme turės mažiau galimybių savo geriausius mokslininkus nusiųsti Junktinę karalystę ir paskui vėl pasisamdyti mm, pas save Pagrindų programa, kaip aš jau sakiau, tikrai skatina daug mokslininkų pritraukti iš užsienio ir e, Brexitas turės didžiulį poveikį Junktinės karalystės galimybėms pritraukti talentus iš ES ir atvirkščiai. Uh, Dabar toliau kalbant apie horizontą Europai ir breksito poveikius konkrečiai šiai programai, reikia paminėti, kad tikslas čia yra būtent išlaikyti kompetenciją, išlaikyti Europos lygmenį fronto, priešakinėse fronto linijose, likti stiprią kompetencijos rytyje. Minėjau, kad reikia užtikrinti galimybės bendradarbiauti su geriausiais partneriais ir, aišku, iš dalies tai, tai yra ES viduje, bet taip pat ir su asocijuotomis valstybėmis, su trečiosiomis šalimis taip pat tai vyksta. Tai klausimas, koks bus Junktinės karalystės vaidmo, ar tai bus asocijuota valstybė, ar tai bus trečioji valstybė. Kas bus svarbiausia, galiausiai tai bus, tai kiek bus įmanoma pritraukti talentus ir užtikrinti tą tarptautinį bendradarbiavimą, nes tai lems mūsų kompetencijos lygio išlaikymą, galimybę išlikti e, būtent fronto linijai. Preciso e forse anche un po' preoccupante. Labai ačiū. Labai specifiniai klausimai ir kalbama apie pasiekmes, kalbant apie tyrimo pajėgumus ir potencialą. Dabar suteiksiu žodį poniai Katinmais, kuri kalbės apie breksito poveikį Horizontas 20 ir taip pat kalbant apie Europos technologijų, e, tyrimų technologijų organizaciją. Labadiena visiems, dėkui, kad pakvietėte mus į šitą formą, kadangi aš e, pris, atstovauju e, Europos tyrimo universitetų tinklą, mes esame 10 universitetai Europoje, 12 Europos šalių, 5 nariai iš Junktinės karalystės, 2 iš Šveicarijos. Nežinau, ar matosi šitoj skaidriai, bet aš pasakysiu, tai yra Kembridžo, Oksfordo, uh, E, Londono karališkasis e, e, koledžas ir taip pat Edinburgo universitetas, o, ne, o Šveicarijoje Friburgo ir Ženevos ir Ciuricho. Jie dalyvauja per tinklų programas. Tai yra organizacija, kuri dirba politikos rengime ir čia Briuselėje atliekama įvairius tyrimus, dirbame ties švietimo ir inovacijų klausimais. Aš ką tik grįžau iš rektorio asamblėjaus ir 20 su institucijų vadovai susitiko, buvau Dublinė praėjusią savaitę, dalyvavo Rinktinės karalystės nariai, jie labai aktyviai dirba, buvo iš tikrųjų labai įdomi diskusija ir tai nuo 16 metų jau e, Brexito klausimas yra bet kurio e, rektorių susitikimo darbo atvarkėje, nes mes suprantam, kaip svarbu tai yra mūsų nariams. Junktinės karalystės nariai nori išlikti lerų nariais, jie nori e, tęsti programas ir mes tuo džiaugiamės, nes mums tai yra reikalingas partneris, jų reikia mūsų asociacijai ir, žinoma, jie liks mūsų tinkle vis dėlto jie nu, užmeska partnerystės visoje Europoje su Europos universitetais, nes jie nori plėtoti ir puoselėti ryšius ateičiai, tai yra po breksito. Iš karto pereinu prie svarbiausio klausimo, kad niekas nepasikeitė nuo pirmo paminėjimo apie breksitą 16 metais, netrukus po referendumo, mes sakėme, kad mes remsim Junktinės karalystės e, narius, jų darbą Europoje ir mes siekime užtikrinti, kad e, naujų, e, nauji ryšiai tarp Junktinės karalystės ir mūsų, ir ES išliks aktyvus, tai likti aktyviems, bendradarbiauti su Junktinės karalystės nariais, mums tai yra abiem pusėm naudingas klausimas jeigu jie išstos, tai pralaimės visi. Bus nepalanku visoms pusėms. Tai yra tiesiog taip. Mes e, pakartotinai e, sklinėm šitą žinią ir mes ir šiais metais, kiekužės mėnesį, netrukus e, po nesmai kalbos, kai ji patvirtino, kad Junktinė karalystė nori išlikti e, horizonto nare po breksito. Mes Leru mano, kad pasaulio didžiausios problemos galiausiai bus išspręstos universitetuose ir kitose tyrimo institucijose, kai yra veiksmingai dirbame, dirbant nepaisant nacionalinių sienų, tai yra taikant mokslą ir inovacijos, kuris yra atviras pasauliu. Taigi reikia rasti kelią pirmin, kuris leistų jungtiniai karalystiai, kad jie prisidėtų prie mokslo ir tyrimų plėtros, nes mums tai yra pagrindinė ekosistemos Europoje dalis. Taigi mes kviečiame Junktinę karalystę ir Junktinės karalystės vyriausybę ir taip pat ES 27 narių Europos Sąjungoje, kad mokslas būtų darbotvarkės svarbiausias klausimas ir kad būtų dalyvaujama visose Europos tyrimų srities elementuose ir darbuose ir po breksito. Mes pripažįstame, kad tai sunku padaryti sunku tai padaryti, padaryti, jeigu nebus e, pasiekta pažangos, kalbant apie kitus breksito dėrybos aspektus. Bet, kaip sakė profesorė Fekels, yra svarbu kalbėti apie e, akademikų, apie tyrėjų mobilumą nes mums tai yra labai svarbus klausimas, užtikrinant, kad tai būtų įmanoma ir po breksito po kalbos birželio mėnesį, Liepos mėnesį mes paskelbėme dešimt pagrindinių e, klausimų, pagrindinių žinių. Ir mes pritarėme komisijos pasiūlymui, mes išsakėme pastabas ir e, taip pat e, apie projektą, parlamento projektą, kurį parengė Nika ir Eller. Viena iš svarbiausių žinių yra skatinti ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Mes e, pritarėme komisijos planams tai daryti pagal naująją Horizontas Europą, Europos horizontas e, reikia numatyti asocijuotąją narystę, kad tai būtų įmanoma visoms šalims, kurios yra šalia ES, taip pat ir Jokniai karalystė ir Šveicarijai, kad jos galėtų naudoti, turėtų prieigą prie Europos horizonto. Ir e, Šveicarija turėtų, būti, turėtų tai daryti pagal galiojančias senasias sąlygas, o jungtinė karalystė tai galės daryti, jeigu bus įvykdytos finansinės ir kitos sąlygos. Taigi matome, kad e, vėliau mes dar patikėme e, naujus pasiūlymus, kad asocijuotojų narystė atspindėtų mūsų poziciją. Mes taip pat e, sakėme, kad Leru visiškai nepritarė e, prieigos apribojimui kai kurioms naudos e, schemoms, kaip pavyzdžiui Skadovska Curie priemoniai, kur yra tik tai ribotas asocijuotojų narių skaičius. Ir dabar turiu pasakyti, kad mes lapkričio 8 dieną paskelbėme, matote, mes e, parengėme kartu su 13 kitų Europinių asociacijų, kurios atstovauja Europos universitetus. E, be lyrų yra pavyzdžiui ir EUA, e CISAR, Coimbra, Jerun, Unica, Gilt ir kitų asociacijų. Ir tai yra didžiulė Europos universitetų dalis. Mes esame susirūpinę, kad, kalbant apie dabartinės diskusijas su parlamentu, kad tiesiog išleidžiame pagrindinius aspektus iš akių, kalba apie mūsų programas. Kaip mes sakėme tekste, manome, kad pagrindų programas turėtų numatyti patirties e, standartus Europoje, nes tai yra labai svarbu, nes mūsų komisijos narė, ponė Geigenfin, pasakė, kad Europos horizontas turėtų išlikti Europos horizontu ir nereikėtų e, leisti, kad jis taptų sanglauda, Europos sanglauda. Vėlgi, mes esam prieš pasiūlymus atmesti e, schemas, kur yra E, kur dalyvauja trečiosios šalis. Jeigu prisimenu, trečiasis straipsnis buvo patvirtintas e, įtrio komitete šį rytą ir mums tai kelia susirūpinimą. Norėčiau pasakyti paskutinį dalyką apie laiko terminus. Mes taip pat skandytume institucijas, kaip įmanoma greičiau veikti. Žinoma, daug kas priklauso nuo politinių darybų e, dėl breksito, bet yra ir kitų e, sunkių punktų ir pačiame Europos horizonte. Bet e, būtų labai blogai, jeigu Europos horizontas pradėtų darbą per vėlai. Ir e, tam tikrą prasme e, taip atsitiko su horizontu 2020 ir jis tikrai nebuvo idealus, toli gražu. Mes suprantam, kad ir atsiras spraga išstojus Britanijai, bet reikia užtikrinti, kad tai būtų kaip įmanoma trumpesnė, trumpalaikė spraga, nes aišku, kad kas be atsitiktų, po vadovų tarybos šį e, sekmadienį, kas beatsitiktų ir Europos parlamente, Junginės karalystės parlamente per ateitinčią savaitęs, tai didelė dalimi ir nulems, koks bus breksitas ir kokie bus jo etapai. Bet tikimės, kad visos šalis supras, kad ankstyva ir gera pergalė tyrimams bus geras e, signalas apie būsimus Junktinės karalystės ir ES ryšius ateityje. Labai ačiū. Dėkoju, dėkoju ir jums už šį pristatymą. O toliau trečiasis kalbėtojas yra ponia Elizabeth Kuiper, tikiuosi teisingai ištariau pavardę. Jeigu iškaipiau, tai atsiprašau, ir kalbės apie breksito poveikį ir kokios bus pasiekmes pramonės pasaulyje, ypač svarbi informacijos pramonė. Prašome žodis jums. Labai ačiū, kad komitetas mus priima šiandieną. Aš labai mielai jums pristatysiu e, farmacijos pramonės perspektyvą. Nuo pat Brexito dėrybų pradžios mes sakėme, kad e, prekybos asociacijoms, kurios atstovauja ne tik įmonėms, bet ir valstybėms, yra daug problemų. Ir mes kalbam apie tai, kad reikia laikytis iš vien, reikės ateityje dirbti kartu toliau. Mes uh, kaip e, pramonė, galvojame ne tik apie perspektyvą e, verslui, daug žiniasklaida girdime apie tai, kiek kainuos pramoniai breksitas, e, kaip keisis tiekimo grandinės breksito kontekste, bet reikia pasakyti, kad mums labai svarbu ir visuomet sveikata pacientai ir visuomet sakome, kad mūsų sektorius yra kitoks. Mes bandome Nuo pat pradžių bandėme e, susisiekti su ponu Barnier ir sakėme, kad neneigiame politikos realijų. Brexitas nėra kažkoks kasdieninis įveikis, bet mes norėsime toliau bendrabiauti ir dėrėti su Junktinė karalystė. Mes taip pat norime, kad mūsų sektorius būtų įtrauktas į sekmadienio politinę deklaraciją nes manome, kad mūsų sektorius yra ypatingas dėl sveikatos apsaugos pacientų ir reikia, kad jis būtų trauktas į politinę deklaraciją ir kad vėliau per tolesnės dėrybas apie būsimus santykius tarp 27 valstybių narių jungtinės karysės, kai prasidės, kad mūsų sektorius būtų konkrečiai minimas. Dabar norėčiau Jums pristatyti dabartinę padėtį ir paaiškinsiu, kodėl labai svarbu, kad mūsų sektorius ir toliau galėtų dirbti su Jungtinė karalystė. Mūsų pramoniai e, tai labai svarbu, nes tai yra susijęs su vaistų e, kūrimu, e, su moksliniais tyrimais ir matote, kiek yra skiriama. 35 milijardai eurų Europoje informacijos srityje yra mokslinių tyrimų sričiai skiriama. 745 tūkstančiai žmonių dirba e, farmacijos pramonė, taigi įsivaizduokite mastus nuo pat pradžių. Galvojame ne tik apie tiekimo grandinės e, problemas Mes dirbame daug su savo narėmis, įmonėmis ir Europos Sąjunga taip pat rengėsi scenariui, kai nebus su Britanija pasiektas jokios, joks susitarimas ir e, tada būtų reikėję labai keisti tiekimo grandiniai. 45 milijonai vaistų atkeliauja į. E, Europos Sąjunga iš JAV ir e, taip pat panašus kiekiai iš Europos Sąjungos į Junktinė karalystė ir mes labai daug dėmesio nuo pat pradžių skyrėme šiems dalykams. Aš atstovauju pramonį, kuri e, turi globalią perspektyvą. Mums dėl to labai svarbi mm, visa Europos sąjunga ir Junktinė karalystė. Ir taip pat norime pasakyti, kad e, apie vieną šalį, 27 šalis kalbėti kaip apie atskirus vienetus, neatsižvelgiant į paskutinių 30-40 metų ryšius, būtų neprotinga ir Junktinė karalystė vaidina labai svarbu vaidmenį. Dėl to ir labai svarbu ateityje bus dirbti kartu. Junktinė karalystė sudaro 10 procentų visos ES gamybos ir 20 maždaug procentų ES mokslinių tyrimų e, vyksta Britanijoje. Ir reikia pasakyti, kad šio požiūrį Junktinė karalystė yra e, ypatinga valstybė. 14 metais ministras specialus e, buvo atsakingas už gyvybės mokslų sektorių ir ES lygmenių E, Junktinė karalystė labai svari prisidėdavo, pavyzdžiui, ministrų taryboje reikės, e, reikia išlaikyti tą ryšį ateityje, ypač galvant apie, apie rinkimus į Europos parlamentą, kai kalbėsime apie tai, ko norime iš komisijos, kokia svarbi Europos Sąjunga, svarbu, kad kiekvienas e, euras iš Europos investicijų fondų pritrauktų papildomai šešis eurus iš privačių fondų. E, Ir Europa moksliniams tyrimams taikomai veiklai yra labai svarbi. E, Junktinės karysės pasitraukimas. Sekmanė bus tvirtinama deklaracija, kaip sakiau, ir tikimės, kad bus numatytas e, tolesnis Britanijos e, dalyvavimas Europos horizonto programoje ir kad šis sektorius tokiu būdu išliks konkurencingas pasaulio mastu. 20 procentų visų mokslo tyrimų 7-16 metais būtent vyko e, Jungtinėje karalystėje. Taip pat Junktinė karalystė turi unikal, unikalią mokslo tyrimų įrangą, kuri leidžia sustiprinti ES mokslą. Taigi tai yra dirbusis judėjimas ne tik Junktinė karalystė naudojasi e, nauda finansavimo, bet atvirkščiai ES gali naudotis mokslo tyrimų rezultatais, e, tų tyrimų, kurie atliekami E, Jungtinė karalystė, pavyzdžiui, Maryline centras toks yra. E, Jungtinė karalystėje, kuris e, vaidina labai svarbu vaidmenį ir reikia išlaikyti galimybę Junktinė karalystėje naudotis ES finansavimu. Taip pat noriu pasakyti, kad yra speciali vaistų iniciatyva, kuri yra vieša privati tai partnerystė labai didelė ir reikia užtikrinti bendarbiavimą su universitetais, mokslininkais ir e, ieškoti privačių investicijų. Dabar jau yra sukurta tokia speciali ypatinga ekosistema užtikrinanti tokį bendarbiavimą ir reikia, kad panašus ryšiai išliktų po breksito. Taip pat manau, kad labai rizikos kapitalas svarbu paminėti šiame kontekste kuris, yra labai, kuris duoda labai e, svarbę gražą investicijų fondui. Be e, Brexito poveikio e, kalbant apie poveikį, reikia pasakyti, kad tai atsilieps ir mokslininkų tyriejų judumui. Daug yra dirbama bendrai, daug projektų bendrų yra Ir yra e, daug įmonių, kurios yra globalios. Jose dirba labai daug žmonių ir reikia, kad būtų palikta lankstumo galimybė po breksito. E, visame pasaulyje. Mes neneigiame politinių faktų, bet po Brexito 27 valstybės narės Junktinė karalystė dirbs kartu. E, migracija, judumas, mokslininkų tyriejų turėtų netapti problema, kaip pavyzdžiui, žmonės negalėtų siekti karjeros, jie turėtų turėti galimybę laisvai judėti ES, tarp ES e, ir Junktinės karalystės, kai taps e, trečiaja šalimi. Ir mūsų federacija e, pasisako už tai, kad judėjimo laisvė būtų išsaugota, kad būtų galima užtikrinti spartų, spartų judumą. Ir taip pat reikia tokią sistemą išlaikyti, kuri būtų pagrįsta poreikiais. Dabar jau mes vertiname poreikius maždaug 80 procentų, bet dar reikia baigti vertinti visą situaciją, kad mes matytume, kokia judumui ir mokslininkams, kokios pasiekmes gali būti. Taip pat kai kurie signalai atkeliaujantis iš Junktinės karalystės neįkvepia optimizmui dėl procedūrų spartumo. Mokslininkai turėtų turėti galimybę e, vykti į Junktinę karalystę ar į ES šalis iš Junktinės karalystės ir procedūros neturėtų e, būtų turi, turėtų būti pagrysta mokslininko noru dirbti kažkur, e, dirbti gyvybės mokslų srityje. Reikia pragmatinio požiūrio šioje srityje. E, mes kalbame apie labai patyrusius mokslininkus ir dėl to judėjimas, galimybė vykti iš vienos į kitą šalį mokslininkams yra labai svarbu. Tai svarbu ne tik mums, bet ir ateities kartoms maždaug 16 tūkstančių studentų iš ES valstybių narių yra jau e, įsiregistravę į biomedicinos e, vairias studijas Junktinėje karalystėje ir iš jų maždaug 6,5 tūkstančio yra e, doktorantai. Taigi, matote, kokie, kokie svarbi šis sėtis ir reikia išlaikyti ateinančiai kartai tą ekosistemą, kuri dabar egzistuoja. Uh, Po kelių dienų, žinome, bus e, tvirtinamas e, galutinis pastraukimo sustarimas, bus padaryta politinė deklaracija. Jūs šiandien balsavote dėl Europos horizonto savo komitete. Reikia prisiminti, kad taryba taip pat turėtų nagrinėti sustarimo dalis atitinkamas ir taryba turėtų uh, užtikrinti, kad Junktinė karalystė galės dalyvauti Europos horizonto programoje. Aš taip pat tikiuosi, kad sveikas protas ir Junktinė karalystė nugalės ne tik taryba turi aptarti e, šios teisės, šį teisės aktą ir jūsų komitetas taip pat e, labai puikiai dirba, bet taip pat Junktinė karalystė tikiuosi, kad tikrai e, sveikas protas įsivyros ir jeigu Junktinė karalystė, aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė negalėdama vadovauti projektams neužblokuos visų projektų, taigi tiek galvojant apie politinę perspektyvą. Dar baigdama noriu pasakyti, kad Junktinė karalystė reikėtų dalyvauti EIB finansavimo sistemose Europos horizonto programoje reikia užtikrinti judumą mokslininkų, nes visai pramonė tai labai svarbu. Taip pat ne tik mums, kaip verslos ryčiai, kaip pramonė, tai svarbu, bet ir pacientams, kuriems reikia pagalbos. Dėkoju. Labai ačiū už jūsų įdomų pasisakymą. Už jūsų išvadas. Matome jūsų ryštą dirbti toliau. Mm, keletas kolegų nori pasisakyti. Pradėsime diskusijas ir kalbėjome daug apie Europos horizonto programą. Pirmiausia, jūs teiksiu žodį kolegai Nikai. Ir e, buvo kalbama apie kitas rytis. Ponas Nika buvo mūsų pranešėjas šio klausimu. Pirmiausiai, norėčiau padėkoti viešnioms kalbėtojams. Visiškai pritariu jūsų žodžiams ir jūs labai teisingus pastebėjimus pateikėte. būtų buvę kur kas geriau, jeigu jūsų pasisakymai ar jų tekstai būtų pasirodę prieš Brexito referendumą, nes manau, kad žmonės e, balsavo klai, ypač galvojant apie mokslinių tyrimų perspektyvą. Praėjo dviejai metai ir matome, kad reikia jau vertinti žalą, pasiekmes jeigu kas ir panašiai. Ta, ta žala, kurią atneš tie visi neiškumai, kurie egzistuoja dabar. Europos parlamentas negali e, vis tik tai pasakyti, ką daryti. Junktinės karalystės e, vyriausybė turės tą pasakyti, nes ji e, pradėjo procesą, o šiandien parlamentas vienbalsiai prieėmė sprendimą. Visos frakcijos susitelkusios, aš negaliu prisiminti, e, kada tai buvo paskutinį kartą parlamente. Tačiau mes balsavome, e, galvodami apie tai, kad e, Junktinė karalystė yra dalis Europos horizonto programos. Jeigu Junktinė karalystė nuspręs pastraukti iš tos programos, Jeigu nuspręs e, arba jeigu nuspręs dalyvauti Europos horizonto programoje, reikia kalbėti apie tai, kokiu mastu, kokiomis sąlygomis ne mes turėsime nuspręsti, Junktinės karalystės vyriausybė. Jūs tarsi beldžiatės į atviras duris, mes jau esame išsakę savo nuomonę, bet ne mūsų rankose viskas. Aš kaip pranešėjas susitikau su Britanijos vyriausybės atstovais, susitikau su uh, įvairiomis organizacijomis, ne Lerų, bet Guild, Caesar, kitų organizacijų atstovais su, su, su, daly, bendravau. Bet jie visi sako tą patį. Bus tikrai situacija labai bloga. Uh, abiems pusėms, jeigu e, Junktinė karalystė nebus dalis Europos horizonto, ko, kaip tai atsilieps e, pramonė, universitetams ir taip toliau ir panašiai. Bet ką mes galime padaryti? Nieko. Mes neturime jokių galių ką galėjome mes nuspręsti, dėl ko galėjome nuspręsti, mes nusprendėme. Tai yra, kad Junktinė karalystė e, priklauso tai programai. Ir vėlgi, Junktinė karalystė turi apspręsti, ar išliks toje programoje, ar pasitrauks. Tačiau reikia uh, pasakyti, kad iš diskusijų uh, su Britanijos pareigūnais aš supratau, kad jie bandys išsirinkti skaniausius kasnelius, naudosios mūsų lobistais ir bandys įtikinti partnerius ES, kad uh, dėl tam tikrų svarbių dalykų norės dėrėtis, o kitus nuo kitų nusigręš. Jūs e, ką tik kalbėjote apie laisvą mokslininkų judėjimą. Esmė, viena iš esminių sąlygų ES yra mokslininkų, gydytojų, bet kokių darbuotojų judėjimo laisvė. Ir aš bijau, kad mes dabar žengėme ne tuo keliu. Uh, bet aš nieko nežinau apie dėrybas. Norėjau tik tai pasinaudoti progą ir paprašyti jūsų dar kartą kreiptis į Britanijos vyriausybę ir pradėti atsakingas dėrybas. Aš su kolegomis keletą kartų buvau susikęs su Britanijos atstovais ir su Mišeliu Barnie e, ir su Giferhofštatu kartu, nes e, buvome tose sutikimuose ir ką girdėjome, nelabai mus įkvėpė optimizmui dėja. Tai tiek aš norėjau pasakyti jums iš savo perspektyvos e, apie Brexitą. Ir reikia užtikrinti, kad niekas. Noriu patikinti, kad niekas Europos parlamente nesilaikė kitokios pozicijos. Europos horizontas e, šios dienos balsavimas rodo visų frakcijų vieningą nuomonę. Žiūrėkite Europos horizontą ar į, į sąlygas asocijuotoms e, šalims taikomas, trečiom šalims, norėdami išsiaiškinti, kur yra Junknės karalystės e, vieta. E, Junknė karalystė, jeigu jie apsispręs pasitraukti iš Europos Sąjungos, atsispindės dėrybų galutinėme rezultate. Tokia yra tiesa ir aš noriu aiškiai tą pasakyti. Aš labai vertinu jūsų pastangas. Bet jeigu jūs bandote užsimti lobizmu čia, tai jūs tikrai beldžiatės į atviras duris. Reikia E, dabar mes pripažinome, kad Junktinė karalystė yra valstybė narė ir ji priklauso programai Europos horizontas. Bet jeigu Europos e, Junktinė karalystė pasitrauks, tai bus apspręstas pasitraukimas po dėrybų. Dėrybų rezultat, rezultatas tai bus. Dabar dėl meistriškumo kompetencijos. Europos horizonto pranešime mes siekėme sustiprinti meistriškumo kompetenciją kokybės kriterijus. Norėjome daugiau matomumo ir skaidrumo didesnio, kad būtų galima visiems pademonstruoti, kodėl, pavyzdžiui, toks ar toks projektas buvo atrinktas, kokiu pagrindu. Ir reikia siekti geriau informuoti visus. Būtent e, toks buvo konkursas, toks yra rezultatas. Projektas e, projektui skirtas finansavimas, atrinktas projektas labai skaidriai, visi gali tą matyti. Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį ir manau, kad reikia pasidžiaugti tuo skaidriu, ypatingai skaidriu procesu, kurį šiandien parlamentas patvirtino kaip procedūrą. Taip pat bus aiškus kriterijai Jeigu kažkas nepatenkintas vertinimo procesu, jo rezultatais, bus aiškiai pasakyta, kaip uh, bus galima veikti. E, Meistiškumas turi būti pripaži, e, pripažįstamas kiekvienu etapu, visais etapais. Reikia užtikrinti, kad egzistuoja kriterijai, kurie leidžia apibriežti meistriškumą kitų kriterijų, kaip kriterijai būtent ir bus e, apie, pagreisti tomis iškumu, jokių kitokių kriterijų nebus. Ir aš labai esu patenkintas tokiu požiūriu. Jūs taip pat kalbėjote apie naudos gavėjus. Deja, pagal Europos horizontą ES e, pinigai bus mokesčių mokėtojų pinigai ir reikės atsiskaityti, paaiškinti, kaip tie pinigai e, naudojami. Ir jeigu esi naudos gavėjas, ar e, lėšos bus skiriamos tam, kas nori gyventi projektą. Ir klausimas, kodėl, pavyzdžiui, kažkur pasaulyje veikiančiai MVI reikia uh, būtent jai e, skirti finansavimą. Aš nebenoriu minėti iš šalių, nes praeitie esu padaręs tokią klaidą. Taigi, kaip pasirinkti, yra labai daug šalių laukiančių eilėje, kurios nori gauti finansavimą pagal Europos horizontą. Yra universitetai, mokslinio tyrimų institutai, gyvendantis bendrus uh, projektus. Tai kodėl, pavyzdžiui, dotaciją MVI reikia suteikti 50 tūkstančių eurų? Europos parlamente beveik visi, visi vieningai pasakė, mes nemanome, kad tai yra teisinga, nes egzistuoja nacionalinės lėšos, nacionaliniai fondai. Antras dalykas. Europos horizonte Europos finansų interesų kriterijus labai aiškus atsiras mes turėsime gebėti patikrinti, numatyti audito rūmams priemonės, įvertinant, kas atsitiko su pinigais, kaip jie panaudoti. Jeigu jie bus išdalyti po visą pasaulį, jeigu MVI kažkokia gaus tas lėšas, tai tada reikia įsivaizduoti, kaip audito rūmai važinės po visą pasaulį ir ieškos, kur tie 50 tūkstančių eurų nukeliavo. Taigi tai ne, nebūtų tikslinga ir tai yra antras kriterijus. Kalbant apie naudos gavėjimus, kalbama konkrečiai apie tas dvi, tuos du elementus. MVI visame pasaulyje E, nėra jokios prasmės remti e, tokias MVI iš Europos horizonto. Antras dalykas - Europos finansinių interesų apsauga. Mūsų visi veiksmai turi užtikrinti galimybę auditorumams patikrinti, ar lėšas buvo deramai panaudotos. Tie, tuo ir apsiribosiu, nes visi kiti jūsų pamėti klausimai yra tikrai uh, labai vertingi, mes visiems jiems pritarėme, tiek galiu pasakyti. Du kolegos iš Britanijos sėdė ir iš vienos iš kitos pusės. E, man taigi tiek. Dvi kolegės tiksliau. Labai liūdna, matant tai, kas vyksta e, girdėjau, kas sako Britanijos universiteto atstovai, mokslinių tyrimų instituto atstovai ir matau, kaip tiem žmonėms liūdna, jie kalba apie pasiekmes. Taip pat reikia galvoti apie pasiekmes Europos Sąjungoje. Kažkas kalbėjo apie laimėjimus abiejose pusėse, aš galiu tik kalbėti apie praradimus abiejose pusėse. Koks bus rezultatas, man labai įdomu, bet mes pamatysime, nes rezultatą dėrybų jis bus pateiktas parlamentui tvirtinimui ir visos 27 valstybės narės taip pat tvirtins tą rezultatą. Aš esu įsitikinę, ko jie nesupranta, kad bus sienos, kurios trukdys užtikrinti kompetencijų stiprinimą vardan mūsų e, sudėtingiausiai dirbančių žmonių interesų. Pavyzdžiui, kalbant apie ateitį, demografiniai tyrimai pradėti Mančesterio universitete, mano regione, dėl vėžio. Uh, Horizontas 2020, horizontas Europai, ką gali padaryti, tai yra investuoti į ilgalaikį laikotarpį. Mes turime turėti galimybę užtikrinti mūsų mokslininkams laisvai judėti po visą Europą tam, kad galėtumėm sukurti ir atkurti mūsų vietą Europoje, nes mes ją prarandame, kad toliau būtumėm lyderiai mokslo tyrimų srityje Europoje ir pasaulyje, kad galėtumėm dirbti su savo talentingiausiais mokslininkais. Ir tikrai labai dėkuoju Danui. Danas reikalavo, kad Horizontas Europai uh, leistų Junktinėje karalystėje būti tikrai narė. Mes balsavome šitą ir turime visų partijų politinę paramą šiai pozicijai. Suti, visiškai sutinku, kad e, žmonės turės balsuoti dėl galutinių pasitraukimo e, susitarimo sąlygų. Turi būti e, iš, pasiekti žmonės, jiems turi būti pateikta informacija, nes jiems buvo pateikta labai daug melo. Junktinėje karalystėje vienas kana, Norėjau kreiptis į na, e, e, žinomą kanalą dėl energetikos kalbėti ir žiūrėkite, kas atsitiko tas transliuotojas, ruošiantis referendumui, transliavo UKIP klimato kaitos renginį. Jie taip atsakingai elgėsi. pristatė UKIP atstovą, kuris iš viso neigia klimato kaitą. Tai štai kokia rinktinės karalystės pozicija. Kita Teresa Briuselėje šiuo metu derasi, bet ta Teresa tikrai negali pakesti, kad uh, jos rinkėjai kenties dėl breksito. E un altro intervento da un'altra collega britannica molto apprezzata, la collega Moody. Mm, Moody irgi britų kolegė. <laughs> Dar viena likusi britų kolegė pasisako. Po Teresos aš pristatyčiau labai panašią poziciją. Tiesiog dar kartą sugrįšiu prie to, kas buvo pasakyta, 45 milijonai ir 37 milijonai paketų. Aš iš kitos farmacijos kampanijos prie tą savaitę girdėjau, kad e, Arianos Grandis e, e, koncerto metu, kuomet įvykdytas teroristinis išpolis buvo nepakako greitų greitosios pagalbos medikų ir įrangos ir uh, ir, ir teko atsiskraidinti uh, medikamentus per tiesiog ar, iškart po to įvykio per kelias valandas, nes nepakako to, ką turėjom ir turėjom kreiptis artimiausius, reikėjo kreiptis artimiausius oro uostus prašant pagalbos tam, kad uh, Mm, būtų galima atsisiųsdinti tai, ko skubiai reikėjo. Noriu padėkoti Danui, kad jis a, a, pakentė mano kabinėjimasi dėl to, kad iš tikrųjų Junktinė karalystė būtų kaip galima labiau įtraukta į horizonto programą ateityje. Danas visiškai teisingai uh, sako, kad ne Europos Sąjungas kėlė tas problemas. Uh, E, Europą ir Britai susėdo, aptarė, kokios yra raudonosios linijos ir taip toliau. Ir aš labai tikiuosi, kad šios savaitės rezultatas bus galbūt platesnis ir bus daugiau detalių dėl to, kiek galėsime dalyvauti horizonto programą ateityje. Bet Taip pat norėčiau dar porą dalykų pasakyti. Jūs paminėjote tą scenarių, kad gali nebūti susitarimo dėl pastraukimo. Ir mm, bendruomenių rūmose yra absoliuti dauguma, kurie prieštarauja tokiam variantui, kad nebūtų susitarimo dėl pastraukimo. Ir aš labai tikiuosi, kad jeigu to prireiks 27 ES valstybės narės leis mums priimti tuos sprendimus, kad, nes iš tikrųjų e, tas variantas, jeigu nebūtų susitarimo, turėtų labai didžiulę žalos. Aš tikiuosi, kad e, na, e, suaugę žmonės vis tik tai sugebės priimti sprendimus, protingai viską apmastę. Aš tikrai turėčiau paraginti visus nepasiduoti tam šantažavimui, kad gali taip atsitikti, kad nebus susitarimo dėl pasitraukimo. Dabar dėl judumo. Judumas iš tikrųjų nepaprastai svarbus dalykas ir Danas teisingai pasakė, judėjimo laisvė yra bendrasis principas ir tikrai jis nėra toks nepopuliarus Junktinėje karalystėje, kaip kad teigiama. E, ir visuomenės ap, nuomonio apklausa parodė, kokia yra iš tikrųjų nuomonė. Uh, Mm, dėl judėjimo laisvės e, virš penki, gerokai virš 50 procentų respondentų pasisakė už judėjimo laisvę. Nuo referendumo situacijos taip, e, nuomonės keičiasi e, tikrai. Ir Junktinės karalystės vyriausybės valstybės dabar atsakomybė už tai, kas buvo pasakyta dėl judėjimo laisvės ir dėl to, uh, kaip Junktinės karalystės migracijos politika veikia ir kokie yra atlyginimų e, lygiai, ypač žiūrint, aišku, į tokius sektorius, kaip, sakykime, absolventų judėjimas ir taip toliau. Problema bus tas, kad, aišku, problema bus ta, kad sumažės studentų, bet taip pat ir atlyginimų lygis šioje srityje yra didžiulė, didžiulė problema Junktinėje karalystėje. Mm, aš pritariu dėl EIB to momento prieigos prie ilgalaikio finansavimo. Ir pabaigai. Taip, ties, ir, ir gamtos mokslai, ką Jūs pasakėte, aš pritariu Terezos mintims, kad tikrai labai džiaugiamės Jūsų pasisakymais. Uh, Mm, organizacijų skaičius. Aš esu susitikusi su daug e, organizacijų, kurios užsima gamtos mokslais ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir, ir pavyzdžiui, e, retų lygų sritis ir, ir vairios kitos sritis labai priklauso nuo mokslininkų bendradarbiavimo. Tad e, pabaigai aš pratęsiu tą, ką pasai, pantrinsiu anksti, dviem pasisakysiams kolegoms. Reikia žiūrėti į situaciją, į visas realijas Ir realybė dabar daug aiškesnė. Man atrodo, kad dabartinis susitarimas, koks dabar jis yra, tikrai nėra pakankamai geras mūsų valstybei. Man atrodo, kad variantas be susitarimo iš vis yra nesvarstytinas, netinkamas. Yra <laughs> akivaizdu, kad na, variantų nebedaug ir liko. Uh, Ir kai buvusi profsangietė, aš galėčiau pasakyti, kad niekad nesutikčiau e, su tokiu variantu, kad nebūtų pas, susitarimo be pasiraukimo. Aš visų pirma turėčiau kreiptis į savo rinkėjus ir paklausti, ar jūs sutinkat su tuo. Man atrodo, tai teisingiausias būdas. Klausim žmonių, žiūrėkite, taip, situacija pasikeitė ir dabar mm, štai toks yra pasiūlymas, tokie yra faktai mums prieš akis tai dabar teisingiausia būtų tai, kad jūs, kaip rinkėjai, galėtumėt priimti sprendimą pasiremdami tikrą informaciją. Aš atsimenu, kai buvo pirmas referendumas mūsų universitetiniuose miestuose, visi balsavo už pasilikimą. Visi balsavo už pasilikimą todėl, kad universitetai sugebėjo informuoti savo bendruomenės, na bent jau iš dalies. Uh, jie galėjo paaiškinti, kokia realybė iš tikrųjų yra. Tai aš manau, kad kuo daugiau informacijos pateiktumėm, tuo daugiau galimybių žmonės turėtų priimti tinkamą sprendimą pasiremdami gerą informaciją ir tada tikrai tokį, priimtų tokį sprendimą, kuris geras mūsų valstybei. Kolega Bulok. Ačiū, ponia Mūdi. O dabar Žodis ponui Blok. Labai ačiū. Dėkui už jūsų pristatymus. Man jie pasirodė įdomus. Galiu pasakyti, kad trys Britai už ES ribų e, nori bendradarbiauti su jomis ir toliau. Mes daug girdėjome dalykų ir e, kad vyksta projektai šiuo metu ir dieve, kas atsitiks, kas gali atsitikti. Mes apie tai jau girdėjom anksčiau. John, kai dirbau Westminsteryje, kai Britanija neįstojo į eurozoną, mes sakėme, kad Britanijos ekonomika nukentės, kad e, pinigai paliks Britaniją ir nešviesti ateitis mūsų laukia, bet mes neįstojom į eurozoną ir mes klestim ekonomiškai ir mes esam penkta pagal dydį e, ekonomika pasaulyje. Ir buvo pasakyta, kad iš karto po referendumo bus prarasta daugybė darbo vietų ir e, biudžeto nepaprastos situacijos, problemos biudžete, niekas to neatsitiko, nes tai apie tai kalbėjo tie, kurie norėjo pasilikti, kurie nenorėjo, kad mes išstotume iš Europos Sąjungos, tai buvo politiniai argumentai tuo metu, tai vyksta ir per rinkimus, per referendumus, bet tie argumentai pasirodė visiškai neteisingi. Ir dabar, ką matome, buvo kalbama apie, apie projektus, apie e, tiekimo ir grandinę. Aš taip pat dirbu penkis metus ir e, darbovietėje, kur buvo logistika ir transportas ir mes dirbame tiekimo grandinėje. Aš žinau, kaip vyksta tiek, dirbo tiekimo grandinė, aš dirbau ir forumuose. Galiu pasakyti, kad šitie dalykai nėra tokie problematiški, kaip e, juos piešia. Britanija, pavyzdžiui, jau prekiauja su daugybė šalių, taip vadinama pasaulio priekybos organizacijos narėmis, tai įveiksim šitą problemą, ir netgi ir be jokio susitarimo mes galėsim pasirašyti sutartis ir viskas puikiai veiks. Aš manau, kad reikia e, labai taip atsargiai žiūrėti į tuos argumentus. Manau, kad mūsų laukia puikia ateitis Britanijos už, už ES ribų, bet dirbančiai kartu su ES ir su likusiu pasauliu. Kolegos sako, kad joms e, kalbėjo kiti parlamento nariai, kad e, Jėzau, Jėzau, jūs išstosite, kas dabar bus. Ir galiu pasakyti, kad ir man parlamento nariai sakė, kalbėjo kolegos iš Italijos, na, aš norėčiau kartu su jumis išstoti. Tai čia žaidimas į abu vartus. Aš žvelgiu į mūsų ateitį už ES ribų. Kalba apie antrą re referendumą, nes buvo pralaimėtas pirmasis. Ir yra demokratinių balsų e, Europos e, Britanijoje ir jie ne, yra tokių, kurie nepritarė, negali pritarti rezultatams, bet kur vyriausybė aiškiai pasakė, mes gyvendinsim rezultatus, nerengsim antrojo referendumo, nebandysim tol, kol pasieksim pagidaujamą rezultatą, bet jeigu e, prieštarausite demokratijai, jeigu stabdysite rinkimų arba referendumų rezultatus, tai tai bus tiesiog kalėtinas e, dalykas, negalima taip daryti, bet matome, kad taip padaryta e, kitose šalyse, bet Britanijoje taip neatsitiks, žiūriu į ateitį. Dėkoju, kolegos. E, norėjau paklausti, ar mes nebegalim, galėtume nebepradėti breksito klausimo, kokie buvo pri, padaryti sprendimai ar klausimai iškelti, bet tiesiog likime prie mūsų temos Prašome, kolega. Na, aš čia esu naujokas ir turiu vieną klausimą. Mane nustebino, kad mm, Aš esu profesorius konservatyvus, bet aš turiu ginti didelę šalį, Didžiąją Britaniją. Na, aš esu antras, anksčiau kalbėjęs, kolega pasakė tai, ką aš galvoju. Na, bet mane domina labiau Europos Sąjunga negu Jungtinė karalystė. Viso šito diskusijoje aš čia ir daug kitų girdžiu, kad visi sako, ir dvi ponios prieš mums kalbėjusios, ir ir džentelmenas, kad ES nori, kad Britanija išliktų. Jungtinė karalystė nori pasilikti. O dabar užduodu klausimą. O kaip po vėlinių galėjo atsitikti taip, kad breksitas dabar ant dėrybų stalo? Aš, na, aš žinau standartinį atsakymą, tai buvo tas velnis Nigel Farage'as, kuris suklaidino didžią tautą ir čia far, e, Faranžo e, klaida, na, bet jeigu jis toks jau velnės įsikūnijas, tai tegul taip ir būna, bet mane stebina kitas dalykas. Aš iš tikrųjų nustebau, kad Brexitas buvo vienas, nes buvo daug kitų šalių, kurios galvojo taip pat kaip Britai. Aš nenoriu pasakyti, kad aš pritariu tam ir nepritariu. Italija ir Šiaurės šalis mintis išstoti iš Sovietų sąjungos, atsiprašau, Europos sąjungos. Aš galvoju apie kitą dalyką. Na, galbūt mes galėtume nusiraminti ir užduoti savo klausimą. Mes, europiečiai ir Europos parlamento nariai, kaip e, galėjom leisti, kad tai atsitiktų ir kur buvo mūsų kaltė, ką mes neteisingai padarėme, kad tai pasitiko. Bet e, šit, ta, e, tie histeriškai riksmai, kaip blogai, kaip pavojingai, kas bus, na, tai mūsų niekur nenuves, nenuves geresnę ateitį. Jeigu bus žmonių, kurie klausia ir sako, kad mes neteisingai padarėme, kažkas buvo negerai su eurozona, imigracijos politika kvaila ir pavojinga, kas dar. O jeigu mes patys pasakysim, mes padarėm klaidų tuomet aš pradėsiu galvoti, kad galbūt išauš vieną dieną, kai mes nepradėsim daryti, nebedarysim daugiau klaidų. Gyvensim geresnį Europos Sąjungoje, būsim geresni draugai, suprasim geriau viens kitą ir taip toliau ir taip toliau. Taigi laikas, nelaikas ne, ne kritikuoti žmonės. Galbūt mes nesam susijęs su žmonėmis, kurie paprastai žmonėmis, kaip turėtume būti susiję. Galbūt mes esame per, per didelis elitas, galbūt mes nesugeb, galbūt sugebam matyti tik tai intelektualius projektus, bet mes nežinom, kokie yra realų žmonių poreikiai. Bet yra žmonės gatvėje, jiems reikia e, darbų, jie, reikia, e, jie bijosi kai ko, e, reikia švietimo. Šiandien buvo kalba apie gerą švietimą, bet klausimas, kur jūs paskutinį kartą tai matėt E, aš dėščiau rinktinė karalystė ir turiu pasakyti, kad ten nebėra to švietimo, jis dingo. Bet jeigu mes intelektualiai nekritikuosim, nekritikuosim savęs sąžiningai, be panikos, jeigu neužduosim savo klausimą, nu, negerai viskas gavosi ir tai buvo mūsų kaltė. Tai breksitas kartosis daug kartų. Jo, jo. Kaip ten bebūtų, sveikinu Britus ir ačiū, bet tiesiog būtim savikritiški. Aš tą norėjau pasakyti. Dėkoju visiems už jūsų pasiūlymus. Na, aš atsiprašau, aš nenori, nelaukia kito breksito, kad ne, neišstotų ta šalis, kuri, kur, iš kurios aš atvykus. Girdėjom daug isteriškų diskusijų, išgirdau labai aistringų šnekų ir dis, buvo diskusija susijusi su tikrovė, kurioje atsidūrė žmonės. Sveikatos apsauga, jeigu kalbėsim apie sveikatos priežiūrą ir tyrimus, inovacijas, tai reiškia kalbėti apie žmonių poreikius, kadangi sveikatos priežiūra yra pirmas poreikis. Taigi, manau, kad diskusijos buvo labai e, specifinės ir manau, kad mūsų kalbėtojas galbūt norėtų e, sureaguoti, pasisakyti, atsakyti į klausimus ir pastabas, bet labai labai prašau trumpai, kadangi mes dar darbo tvarkiai turim kitų klausimų. Labai ačiū visiems jums už dalyvavimą ir už jūsų entuzijazmą. Labai ačiū. Pirmiausia, žodis jums, jeigu galima. Labai ačiū, labai įdomi diskusija. Čia aš norėčiau grįžti prie breksito klausimo, e, kiek tai susijęs su tyrimais ir išvietimu, nes labai svarbu pabrėžti dar kartą, kad tam, kad e, mokslas būtų nunigas visuomeniai, jis e, turi būti visiems ir patirtis yra svarbi, turi būti atvira e, talentams ir bendradarbiavimui. Dėl to tyrimui Brexitas yra situacija, kai visi pralaimi. Ir E, stojimo į eurozoną projektas yra kažkas kita, tai negalime čia lyginti su tyrimais ir čia labai svarbu, kad visi būtų mm, e, patenkinti. Na, yra tiek daug faktų ir analizų, bet, na, aš sutinku su to, kas anksčiau buvo pasakyta, jeigu mes galėtume atsukti laikrodį atgal ir e, pakeisti Brexitą, tai būtų geriausias sprendimas, bet aš įsivaizduoju, mm, na, politinius e, apribojimus ir klausimas, kaip e, sumažinti breksito žalą, atsižvelginti tai, kas pasakyta ant kortos ir atsižvelginti tai, kad mes norime, kad e, mes norime Europos Sąjungos, mes norime, kaip įmanoma, daugiau e, talentingų mokslininkų, kad jie prisidė, būtų naudingi visuomeniai ir dėl to mes turim būti atviri visiems, kurie negyvena Europos Sąjungoje. Ir jukniai karalystai taip pat svarbi žinia jos atstovams, kad Junktinė karalystė tikslas taip pat būtų užtikrinti, kad puikūs mokslininkai e, kaip įmanoma e, būtų naudingi Brit Britanijai, Junktinė karalystė ir mes turim stengtis e, bendradarbiauti, kad su Europos Sąjunga, kad situacija būtų naudinga visiems. Ir dar labai svarbus dalykas yra laisvo žmonių judėjimas, Na, toks, tokia svarbi sąlyga, kad e, padėtis būtų visiems naudinga. Klausimas, aišku, kas kiek nori mokėti, kad pasiektume tokio, tokios situacijos. Ir dar reikia labai atsargiai e, nežiūrėti vien tik tai į e, piniginę pusę, kiek pinigų eurų gausim, kiek išleisim, bet reikėtų galvoti, kiek mes gausim E, kokią naudą gausim. Ir apie tai turėtų suktis diskusija. Jūs norit prisidėti tam, kad gautume maksimalę vertę iš programų, o neskaičiuoti eurų, kokius mes gaunam. Ir dar paskutinis dalykas, e, nepaisant to, kas, e, kokios bus dėrybos po breksito, ar tai bus asocijuotojai nariai, ar trečioji šalis, bet labai svarbi ES aptarti E, projektų atvirumą su trečiosiamis šalimis, ne vien tik tai Junktinė karalystė ir Brexitą, bet kokie atviri mes būsim e, kitiems e, už ES ribų. Taip plačiau negu diskusija apie Britaniją. Ačiū, ačiū, kad jūs trumpai išnekėjote. O dabar žodis kolegijai. Ačiū, kad leidžiu dar kartą pasisakyti labai trumpai dėl įvairių priežasčių. Noriu grįžti prie, ką reiškia tas mono beneficiaries, tai vienintelis naudos gavėjas. Mums labai svarbu, kad tokios sienos, kaip pavyzdžiui, Europos tyrimo taryba ir Skladovska kiuri priemonė būtų tęsiamos. Ir nors RC, MSI veiksmai e, e, teikia e, paramą vienam, bet dabar tyrimai netliekami vieno asmens, beveik visuomet tai yra bendros pastangos. Tai jeigu pažiūrėsime ECR, tai pavyzdžiui, paramą gavęs asmo nesėdi vienam universitete vienoje vieno šalyje, bet yra tarptautinės komandos doktorantų, tyriejų, mokslininkų, tarptautinės komandos. Tai reikėtų tai turėti omeny, kalbant apie atskirus paramos gavėjus. Ir dar labai trumpai. Na, e, reikia pasakyti, šiuo metu aš pirmininkauju Horizontui 2020 Marys Klodovska Kiuri priemoniai patarėjų grupiai Europos komisijai. Ir mes aptarnėjame, nors tai nepriklauso mūsų įgaliojimams, bet mes apie tai galvojame, kaip Europos horizontas galėtų apimti ir Marie Curie. Ir yra didžiulė parama, kadangi Marie Curie yra projektas, kuris nukreiptas į patirtį, paties kūrimą. Ir reikia užtikrinti, kad mes galime išplėsti programas, kurios liktų e, Marikirį sudėtyje. Tai vėlgi tas smegenų judėjimas Europa bus stipresnė, jeigu žmonės galės judėti lengviau Europoje ir, kaip sakiau anksčiau, grįžtame prie to klausimo, kad reikia būtų tokia padėtis, e, kad visiems naudinga, visi e, liks nugalėtojais tik tuo atveju, jeigu Junktinė karalystė pasiliks. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas, kolegė. Taigi dėkui iš galimybę pasisakyti. Na, kai dėl vaistų pramonės mes esam už e, susitarimą apie būsimus ryšius su Junktinė karalystė, nes apie tai, kas buvo pasakyta, rodo, kiek Junktinė karalystė ir ES27 turėtų dirbti kartu ir pono Griffin svarbus, ir pono Moody, ir Nichols, kurie kur nebėr salėje svarbus punktas pasakytas, kad ne vien tik tai jūs, e, parlamentas, 27 e, narių ES, suprantate poreikį, kad e, duomenys būtų padėti ant stalo, bet mes kartu su Britų asociacijomis kontaktuojam su ES vadovybėmis ir mes pranešim jiems apie mūsų planus, bet breksikas tai yra politinis klausimas. Taigi reikia užtikrinti, kad būtų platus supratimas, bet tai ne visuomet. E, yra tas supratimas, jeigu žiūrime iš išorės. Tai tiek galiu pasakyti. Ir galbūt dar kolegai Panabelak, mes kaip pasaulinė pramoniai e, tikimas yra Kitas klausimas, mes dirbame su bendrovėmis ir yra paketai, čia nieko nuostabaus, bet mes esam šalia verslo ir per ir porą metų yra per trumpi, kad būtų viską galima perkelti laiku. Ir, na, filosofinis ir bendras klausimas yra tai, kad Europos Sąjungoje vis dar su Britanija mes kalbam apie konvergenciją. Mes e, rėmėmės e, teisės aktais e, ir strategijomis per pastarosius 20-30 metų, o dabar Junktinė karalystė tampa trečiaja šali, vėlgi e, patenka į divergenciją. O tai yra visiškai kitaip. Kalbant iš globalios perspektyvos, aš paaiškinau, kad konvergencijos situacija yra labiau pagidautina mums visiems. Ačiū. Ačiū. Aš norėjau dar e, užduoti klausimą, jeigu galima. Ar galėtumėte atsiųsti mums savo pristatymus, prezentacijas e, sekretoriatui ir jeigu jūs galėtumėte juos, tai būtų labai naudinga mums, kadangi galėtume perduoti tas prezentacijas savo kolegoms ne vien tik tai skaidrės, bet ir tuos argumentus. Jeigu galėtumėte parengti raštu santrauką, na, puslapį maždaug daugiausiai dėmesio skiriant tiems klausimams, kuriuos pristatėte ir pasiūlyti gal, galimus sprendimus, tai būtų labai naudinga. Kai dėl Marie Curie priemonės. Taip, reikia daugiau laiko, Bet jeigu dirbate universitetų sektoriuje, tai galbūt galima pažiūrėti, kaip pagal naują sustiprintą programą mes galėtume pabrėžti šitas programos svarbą ir kaip išvengti susiskaldimo rizikos. Nes, aišku, reikia turėti e, patirtį mokslo centrus, bet reikia didesnės energijos. Kitu atveju mūsų finansinės pastangos bus skirtos atskiriems asmenims, o ne sistemai. Taigi vienas klausimų, apie kurį galbūt pakalbėsime ateityje. Labai ačiū. Jūsų pasisakymai buvo labai įdomus ir būtume dėkingi už trumpas santraukas, jeigu galėtumėt pasidalinti su kolegom. Mentre le nostre ospiti si allontanano, penso... Kol viešnios uh, išeis iš salės, paskelbsiu kitą klausimą, kurį turėtume nagrinėti. Ponas Karinč turėjo pristatyti mums naujienas iš trišalių darybų. Bet taip pat dar e, pono Zanonato klausimą turime aptarti trumpai apie elektros energijos sektorių. Tai gal suteiksiu žodį jums. Dėkoju labai trumpai. Vyko trečiosios trišalės, tiksliau rytoj vyks trečiosios trišalės darybos. Techniniai susigimai vyko porą maždaug. Aš tikiuosi, kad rytoj po trečiųjų trišalių darybų mes galėsime paskelbti apie sėkmingą rezultatą. Parlamento pozė dėl ACER yra labai tvirta, mes e, tarp kitų klausimų ir tai minėjome ir mes e, kalbame tam tikrą metodiką, e, bet taryba kvestionuoja tai. Ir taip pat yra tam tikri klausimai, neiša, neise, dėl kurių, ne, kurių neišsiaiškinome, susijęs su valstybių narių kompetencijomis. Taip pat regioniai koordinatoriai, jų vaidmuo labai svarbus ir deleguotos funkcijos. Dar vienas dalykas - nacionaliniai planai, kriterijai, kad būtų galima palyginti tos nacionalinius planus ir strategijas, kad būtų galima paskui atlikti deramą analizę galvant apie e, bendradarbiavimo priemonės, kompensavimo priemonės, reikia e, pagrindinių principų tokiems e, bendriems projektams, reikia gairių ir reikia gebėti palyginti skirtingus kompensavimo mechanizmus valstybių narių. Galima pasakyti, kad kol kas kompromisas mūsų netenkina, nes nėra nuorodos į prievolę E, laikytis ES teisės aktų ir e, laikytis klimato tikslų. Taip pat regioninio koordinavimo centrai turėtų būti traukti rengiant nacionalinius planus tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį nuoseklumą tarp nacionalinių regioninių planų. Tie aspektai metai bus neformalių diskusijų subjektas prieš rytojaus trišalės darybas. Kol kas dar taryba nesame radę bendro sprendimo, bet aš esu tikras, kad e, tikrai rezultatas bus pozityvus. Norėčiau padėkoti šešėliams panešiems, nes e, jų parama labai naudinga. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui Buzekui, kuris dalyvauja. Dėkoju už E, šį pristatymą. Jeigu niekas nori pasakyti, galime laikyti šį klausimą išnagrinėta. E, taigi, sėkmės Jums, ponė Zanonato. Toliau, ponas Petersen, trišalės dėrybos dėl ES energetikos reguliavimo institucijų bendarbiavimo agentūros. Dėkui, pirmininkė. Labai trumpai Šį vakar vyks trečios trišalės darybos 20 val. Kol kas e, dviejos buvo surinktos. E, tikriausiai reikės dar vienų darybų šiandien vargu. Ar mes susitarsime turbūt e, gruodžio 11 Strasbūrė, bet bent jau šiandieną tikimės išsiaiškinti savo pozicijas dėl likusių straipsnių. Taip pat reikės žiūrėti į tai, kai baigsis darybos dėl elektros rinkos direktyvos. Mes žinome, kad netaip labai jau pasistumėjusios tos darybos yra reikės daugiau laiko, negu kad e, turbūt pradžioje galvojame, bet e, laukiu šio vakaro dėrybų trišalių ir tikiuosi, kad pavyks pasistumėti prieki. Dėkoju, sėkmės šį vakar. Tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai. Ir paskutinis klausimas. Raštu dar pamatysime. E, šią informaciją, tai e, misija į Milaną. E, buvo komiteto atstovai išvykę 19.20. Aš noriu pasakyti jums trumpai, ką mes nuveikėme. Mes gilinamės į projektus. E, gyvosios gamtos mokslų tyrimo centre, e, ligonėse lankėmės, taip pat sustikome su pramonės atstovais, tarptautinių įmonių atstovais ir norime pasižiūrėti, ar mūsų pramonės politikas, skaitmenės Europos e, priemonės yra tinkamos. Mes E, taip pat e, norėjome pasisemti praktinės patirties. Taip pat Linate e, oro uoste lankėmės. Linatėje lankėmės, ten matėme, kaip yra gaminami mm, sraigtasparniai. E, gilinomės į e, plėšų europinių panaudojimą. Ir dar vienas labai įdomus dalykas - inovacijų centras. Jame lankėmės. Inkubatorius, kuris turbūt žinomas ir komisijos atstovams. Nežinau, ar jų yra salėje, tačiau reikia pasakyti, kad matome, kaip galima daug pasiekti dirbant įvairioms įmonėms. E, labai novatoriškai dirbama. Taip pat e, veikia ir regiono įmonės, jos rengia projektus. Ir bendraujama su verslininkais, kurie jau uh, dirba tame inkubatoriuje. Grafeno, pavyzdžiui, e, e, plėtoti e, energetiniai projektai įgyventinami ir tas inkubatorius tikrai yra labai sėkmingos veiklos pavyzdys. Mes labai intensyviai dirbome dvi dienas E, nuo aušos iki sutemų tikrai dirbome, neturistavome, bet e, sustikome su labai daug įdomių žmonių. Dėkoju, e, posėdis baigtas, o rytoj 9 val. pratesime darbą. Mm, dirbsime pradžioje kartu su transporto komitetu 3C50 toje salėje. Susitiksime rytoj ryte. Dėkoju ir iki rytojus.